Bene, iniziamo la nostra riunione. Labas rytas, kolegos. Pradėkime posėdį. Norėčiau priminti, kad mūsų darbo tvarkė yra jūsų dokumentuose. Jei nebūtų prieštaraujančių tokiai darbo tvarkiai, ją ja tvirtinsime be jokių pakeitimų. Taip pat noriu pasakyti, kad rydienos popietinis posėdis yra atšauktas. Taigi mūsų komitetas posėdžiauja šiandien visą dieną ir rytoj iki pietų. Bet bus surinktas neįlinis mūsų komiteto posėdis 24 vasario Strasbūrė nuo 7 iki 9 vakaro. Per tą posėdį balsuosime dėl telekomo dokumentų paketo pono Del Castillo pranešimas. Ponas Langen, dėkoju, norėčiau pakomentuoti darbo tvarkę. Rytoj yra galutinė data pateikti pakeitimus direktyvai dėl taršos plastiniais, plastikiniais maišeliais. Šiandien aplinkos komitetas, kuris yra pagrindinis komitetas, nori priimti savo sprendimą dėl šios direktyvos ir aš noriu pasakyti, kad tai reiškia absoliutų oh, parlamento procedūrų nesilaikymą. Mes turime tam paprieštarauti ir negalime to daryti, nes komiteto, aplinkos komiteto žaliųjų partijos atstovas labai skuba tą padaryti. Jis yra pranešėjas. Negalime to leisti. Be to vakar sekretoriatas sakė, kad mes turime pateikti savo pakeitimus tik angliškai. Neįsivaizduoju, kad taip būtų nesilaikoma parlamento procedūrų ir negerbiami parlamento nariai. Aš suprantu, kad šešėliniai pradėšėjai nusprendė, kad pakeitimai turi būti patikti angliškai, jie neturi teisės tokių sprendimų priimti. Aš labai kviečiu jūs atšaukti uh, tokius sprendimus ir labai noriu, kad laikytumės nustatyto pateikimų, e, pakeitimų pakeitimo grafiko. Dėkui. Aš pritariu kolegai Langen, kad taip negalima dirbti mes išsiųsime protesto laišką aplinkos komiteto pirmininkui. Ir išsakysime visą tai, ką jūs tik minėjote. Pradėkime mūsų šios dienos darbą. Šiandien mes džiaugiamės, kad pas mus yra atvykęs ponas Smith. Smith Jisai mums papasakos apie tai, kaip vyksta mūsų didysis darbas skirtas horizontui 2020 po pono Smitso įžangos ir informacijos pateikimo galėsime uh, jo klausti. Taigi žodis ponui Smits. Dėkui, Gerbiamas pirmininkė, gerbiama pirmininkė, labą dieną visiems. Norėčiau šiek tiek papasakoti apie Horizontas 2020 įgyvendinimą. Gruodžio mėnesį buvo paskelbtas pirmasis kvietimas teikti paraiškas, dėl to manome, kad komisijos vardu turime papasakoti parlamentui, kaip įgyvendinama šis projektas, kaip vyksta konkursai ir kaip mes atsižvelgiame į tuos dalykus, kuriuos parlamentas iškėlė kaip labai svarbius. Taigi savo pristatymę aš papasakosiu apie e, tai, kaip parlamentas prisideda prie Horizontas 2020 gyvendinimo ir pabrėšiu, kad komisija laikosi tarp institucinio susitarimo ir to, dėl ko politinių lygių susitarė taryba ir parlamentas. Horizontas 2020 yra labai palankiai priimta e, programa, daugelis jūsų dalyvavote tos programos paleidimo, e, paleidime, paleidimo renginiuose savo valstybėse narėse. Taigi, į šią programą žiūrima labai palankiai. E, į ją palankiai žiūri tiek tyrėjai ir privačiam, ir uh, valstybiniam sektoriuje, pilietinės visuomenės organizacijos. Ir visiems atrodo, kad tai yra puikus žingsnis į priekis. Visa tai, aišku, yra parlamento tarybos ir komisijos darbo rezultatas. Mums pavyko padidinti asignacijas šiai programai, ne šimtų milijardų, kai buvo prašoma, bet nemaža suma. Ir horizontas 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų e, projektams bus didinamas finansavimas. Mes siejame mokslą su inovacijomis, norime, kad mokslininkų pasiekti rezultatai e, turėtų geresnį praktinį pritaikymą. Horizontas 2020 e, e, su, su, su, su paprastina procedūras, kad jame galėtų sėkmingai dalyvauti ir smulkus, ir vidutinis verslas. Norėčiau dabar trumpai apžvelgti tuos dalykus, kurie svarbus jūsų komitetui ir pasakysiu, kaip vyksta darbas šiuose srityse. Pradėsiu nuo iniciatyvos, kurią labai rėmė ponas Eila. Horizontas 20, 20 e, sutartyje pabrėžta, kad turi prasidėti bandomasis inovacijų projektas, kuris vyks nuo 15 iki 16 metų, bet mes jau gruodžio 16 suorganizavome e, susitikimą, kad galėtume apsibriežti, koks tas inovacijų bandomasis projektas vyks, kad galėtume 15 metais jau panaudoti tam projektui skirtus 100 milijonų eurų. Apskritai iš viso šiam projektui skirta 200 milijonų eurų. Tam susitikime gruodžio mėnesį dalyvavo virš 130 įvairių suinteresuotųjų pusių. Parlamentas didelį dėmesį skiria specialiam instrumentui, kuris skirtas smulkiom ir vidutiniam įmonėm ir atitinkamam finansavimui. Ponas Hertz sakė, kad Ponas Lambert sakė, kad e, turime tam skirti pakankamą dėmesį, bet čia aišku pagrindinės kompetencijos, e, kuriant ir numatant smulkiam ir vidutiniam verslui specialią agentūrą, e, tenka komisijai. Tai noriu pabrėžti, kad komisija atsižvelgė į Filipo Lamberts E, prašymą, kad būtų speciali agentūra, kuri išsimtų smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis, kurių poreikiai yra specifiniai. Taigi mes jau dabar pradėjome skirti didelį dėmesį e, smulkiom ir vidutiniam įmonėm ir šiam instrumentui pagal 2014-2015 metų konkursų skelbimo programą jau yra paskirta 560 milijonų eurų. Taigi mes iš tiesų stengiamės laikytis e, tų procentinių dydžių, kuriuos parlamentas numatė, kurie turėtų būti skirti smulkiam ir vidutiniam verslui nuo bendrojo biudžeto. Parlamentas labai e, didelį dėmesį skyrė energetikai, energetikos prioritetam. Žampjevodi, Hercog ir kiti kolegos uh, ne vieną kartą pabrėžė, kad labai svarbu vykdyti mokslinius tyrimus energetikos srityje. Ir mes, kaip jau minėjau, gruodį per pirmosius kvietimus teikti e, paraiškas irgi atsižvelgiame į energetikos aspekto prioritizavimą. Žinote, tuos procentinius dydžius E, kiek ne iškastinio kūro turi būti naudojama energetikos sektoriuje ir mes kūrėme privačią ir viešą partnerystę e, vandenilio panaudojimo srityje įėjimo į rinką Mm, naudojant neiškastinį kūrą srityje ir esame numatę 15 procentų e, dydį neiškastiniam kūrui. Kalbant apie idėjas, šioje srityje ponas Royal pateikė e, nemažai idėjų, tai mes e, Jas įgyvendiname įvairiais būdais per nacionalinius kontaktinius punktus, e, dvinių e, ir kitus projektus. Pavasarį va, e, Varšuvoje vyks aukšto lygio susitikimas, kuris bus skirtas mažinti atotrukį inovacijų srityje visoje Europoje. Kalbant apie teaming projektus, e, komandinio bendradarbiavimo projektus, juos yra pasirašę ne e, žinomiausių ES mokslinių institutų, kas yra iš tiesų labai svarbu. Taigi e, ta plėtra, mokslinių tyrimų plėtra įgauna didesnį pagreitį. Ir čia siekiame sujungti įvairias programas, kurios vykdomos ES <coughs> lygmenių. Mokslas visuomenėje. Šis komitetas, jūsų komitetas būtent numatė specialiai tam skirtą biudžeto eilutę. Gruodžio mėnesį taip pat buvo pateiktas kvietimas teikti paraišką. Šioje srityje yra mm, keturi kvietimai Mes labai pritarėme jums, kad reikia didinti susidomėjimą mokslininkų karjeromis, toliau humanitariniai aspektai ir mokslinė plėtra. Mes aiškiai pasakėme, kad be socialinių mokslų ir be humanitarinių mokslų negalėsime spręsti visuomeniai kylančių problemų. Taigi siekiame, kad socialiniai mokslai ir humanitariniai mokslai užimtų svarbesnę vietą. Jau padarėme nemažai šioje srityje. Buvo pirmas kvietimas teikti e, paraiškas sveikatos ir transporto srityje ir bus antras raundas e, kvietimų teikti paraiškas ir tikimės, kad dar sparčiau judėsime šioje srityje. Daugelis iš jūsų skiria pakankamą e, ne, nemažą dėmesį lyčių lygybės aspektui. Noriu pasakyti, kad mes e, kūrėme patariamasias grupės, kur mūsų nustatytas procentinis dydis yra 50 procentų. Tai yra, kad 50 procentų tų e, patariamųjų grupių narių būtų mokslininkės tyrėjas, tyrėjos iš privataus ir iš valstybinio sektoriaus. Mes tikimės, kad e, šį rodiklį pasieksime be didelių problemų. Tai yra mūsų įsipareigojimas iš tiesų pasiekti lyčių lygybės šioje srityje. Taigi tai yra dar vienas įrodymas, kad komisija iš tiesų stengiasi gyvendinti tai, ką, ko nori parlamentas ir dėl ko yra suturta. Taip pat noriu pasakyti, kad tuose paraiškose, kurios pateikiamos prašome nurodyti, kai bus užtikrinamas lygių, lyčių lygybės aspektas. Tereza Maderel ir Kavalijo prašė, kad būtų mokslinė taryba skirta sveikatos klausimams Scientific Panel for Health. Buvo jau vienas posėdis šioje srityje. Vasario pabaigoje vyks dar vienas susitikimas šiuo klausimu kol kas e, konkretesnių rezultatų neturime, bet e, tikrai e, jų pasieksime. Supaprastinimas yra vienas iš esminių Horizontas 2020 programos siekių. Daugelis jūsų pasisakėte už tai, turime užbaigti tą smulkų valdymą, E, turime grįsti programų vykdymą pasitikėjimo principų. Pone Dekavalijo pateikė 52 punktų sąrašą, kuriuos šioje srityje reiktų gyvendinti ir aš galiu pasakyti, kad visus tos 52 punktus su paprastinimo srityje mes esame įgyvendinę. Aišku, kaip sako anglai, velnės lypi smulkmenuose, bet, bet kuriuo atveju Mes laikomės e, visų mūsų susitarimų ir vykdome supaprastinimą. Taigi šioje srityje irgi turime pasiektų rezultatų. E, Pone Sartori, tiek galėčiau pasakyti, nenorėčiau e, kalbėti ilgai. Tiesiog noriu dar kartą pabrėžti, kad komisija įgyvendina visus prisimtus įsipareigojimus. Taip pat noriu dar paminėti pavyzdinę iniciatyvą dėl Europos tyrimų tarybos European Research Council. Mums pavyko padvigubinti tam skirtą biudžeto finansavimą. Tai yra prestižinė pavyzdinė iniciatyva. Jis turi 15 milijardų eurų biudžetą. Taigi tai yra dar vienas dalykas, kurio prašė parlamentas ir kurį mes sugebėjome įgyvendinti. Galėčiau čia minėti dar daugelį kitų sričių, įrodydamas, kad mes iš tiesų laikomės to tarp institucinio politinio susitarimo. Noriu iš tiesų pabrėžti, kad mes visat pasirengę jum ir toliau pristatyti situaciją ir įrodyti, kad laikomės to politinio susitarimo. Dėkui. Ačiū. Ačiū gerbiamas e, ponės Mitai. Dabar e, suteiksime žodį kalbėtojams iš tribūnos. Pirmiausia, ponas Vanistelroj. Oh, heel graag eh, kort een paar vraagjes van mijn kant. Eh, labai ačiū. Porą trumpų klausimų aš jums norėčiau pateikti. Kalbame apie vyriausius tikslus, siekius, o kaip bus su mokėjimais einamojų laikotarpiu? Atrodo, kad e, e, labai e, ankštas finansavimo planas pereinamam laikotarpiu nuo praeito e, finansavimo etapo iki dabartinio. Dar e, norėčiau gauti daugiau informacijos apie vežėjus, kurie kelia problemų. Per artimiausius mėnesius turėsime atsakyti savo e, rinkėjams, kurie turės klausimą apie tai. O antras klausimas e, yra susijęs su tuo, ką jūs kalbėjote apie e, smulkių įmonių agentūrą. Ar mes iš tiesų turime kurti tokias naujas e, bendrovės, naujas organizacijas? Valstybėse narėse nėra šį sritį sutvarkyta, ogi būtent ten turėtų būti dirbama. E, jeigu valstybės narės tokių dalykų neišranda, tai kodėl mes tą turim padaryti, ar iš tiesų mums tai pridara daryti. Ir paskutinis dalykas, jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą išplečiant veiklos sritį. O kaip bus e, su bendradarbiavimu tarp programų, ypač regionų plėtros programos, ar negalėtume jos išplėsti? Dabar turime pateikiamas nacionalinės programas Yra pasirašomi susitarimai tarp valstybių narių. Norėčiau išgirsti, kokia jūsų nuomonė. Artėjame prie rinkimų. Regionų plėtros komitete vyksta irgi klausimas. Ką jūs galvojate apie šių programų kokybę? Galbūt galėtumėt nusiųsti ekspertą į kovo mėnesį parlamente organizuojamą klausimą. Ačiū, ponas Prodė. Grazie, prezidentė. Grazie. Ačiū. Ir ypač dėkoju ponui Smith už tai, kad jis e, atėjo pas mus. Tai yra svarbu todėl, kad e, moksliniai tyrimai ir inovacijų kūrimas yra labai svarbus. Todėl aš norėčiau visų pirma paklausti apie sveikatos problemą. Mes e, kalbame, kad reikia mažinti vaistų kainas, nes labai dažnai e, kainos pasiekia neįperkamas, e, neįperkamą lygmenį, neįperkamas aukštumas. kai atliekami įvairių, pavyzdžiui, vaistų tikrinimo e, tyrimai, turėtų būti siekiama sumažinti kainą. Norėčiau paklausti ir apie humanistinį mokymą ir pabrėžti, kaip e, mūsų belaukiantys pokyčiai privers mus kurti materialinę naudą visuomenės tvarumo labui. Tai yra labai svarbu mūsų žmonėms. Manau, kad dėl to galėtume geriau vystytis, vadovaudamėsi bendro gėrio, visuomeninio gėrio savoką asmenims e, visuomenė yra svarbu ne tik materialinis turtas, bet ir nematerialusis turtas. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau išskirti, mane e, šokiravo tai, kokią žalą sukelia klimato kaita. Ar galėtume išverkti sinerginį ryšį tarp mokslinių tyrimų ir energetikos? bei e, tam tikrų geografinių zonų, kurios galėtų prisidėti prie tos problemos sprendimo. Galiausiai aš norėčiau paminėti sunkumas, kurie iškyla dėl bendrų technologinių iniciatyvų. Manau, kad jos yra siūlomas pačiu laiku. Nemanau, kad e, šias industrinio pobūdžio veiklos rūšys jūs galite reglamentuoti, žinant, kokius terminus nustato horizontas 2020. Mano nuomonė, reikia pagalvoti, kaip sutvarkyti šią padėtį. Ačiū. Ačiū. Aš e, džiaugiuosi matydama jūs čia. Manau, kad yra labai gerai susitikti su strateginiais partneriais, o parlamento įtrė komitetas išliks jūsų strateginis partneris per artimiausius metus. Sutinku, kad jau pasiektas augimas pirmajam A skirsniui ir moksliniams tyrimams, bet jeigu jūs palygintume, kiek turime pinigų, o kokia yra jų paklausa, tai optimizmas dinktų. Manau, kad reikėtų e, kartu stengtis užtikrinti, e, kad bus teikiami pinigai ir kad mes galėsime pasiekti e, finansų programos vidutinės trukmės peržiūrą. Parlamentas yra suinteresuotas tuo, kad finansiniai ištekliai būtų rasti e, kuo greičiau, nes artėja terminai, nes mes manome, kad kurdami inovacijas greitai mes galime suvaldyti krizę, o tą padaryti reikia šiandien būtinai. Mes e, kalbame apie valstybės narės, jų indėlį, jos prisidėjo, kai buvo nustatomas finansavimo mechanizmas, bet kaip galime užtikrinti, kad valstybės narės neatsisakys toliau teikti e, išteklių e, moksliniams tyrimams ir kaip jos gali panaudoti efektyviau Bruselio skiriamas lėšas, kaip mes galime pasiekti daugiau uh, paramos už daugiau suteikiamos pagalbos, kaip valstybės narės, gal, kaip valstybės narės galime priversti daugiau prisidėti. Manau, kad tai bus labai svarbu ateityje. Antras dalykas, kaip e, galime e, elgtis tokiu atveju, jeigu trūksta pinigų, mes grįžtame prie pirminių principų. Įsivaizduokime, kad pinigų nepakanka, tai kaip mes galime sutelkti dėmesį į uh, E, pamatinius principus, dėl kurių apsisprendėme anksčiau. O baigdama norėčiau Jūs pasveikinti e, su tuo, kaip e, mokslinio tyrimų fondai iki šiol buvo valdomi. Manau, kad Jūs dirbate sėkmingai ir linkiu Jums geros ploties. Ačiū. Toliau pane Lietoja. Ir aš norėčiau padėkoti gerbiam direktoriui už tai, kad pas mus atvyko ir už tai, kad jis dalyvauja šiame bendradarbiavimo dialoge su komitetu. Aš labai tuo džiaugiuosi. E, jos pozicijos nuoseklumas, e, darbo tempai E, ir mūsų komiteto išskirtų prioritetų e, gyvendinimas yra labai svarbus. Bet greta to turime pasakyti, kad yra atskirų konkrečių klausimų dėl, pavyzdžiui, pasiskirstimo principų. Mano klausimas yra praktiškesnis. Turiu pasiūlymą. Pabandykime nenuvertinti horizonto 2020 galimos naudos. Tai yra viena iš nedaugelio priemonių, kuriomis valstybės narės gali pasinaudoti išbrisdamos iš gamybos sistemos krizės. Neleiskime, kad e, visos atsirandančios galimybės būtų išvaistytos, nes e, taip e, horizonto 2020 potenciali nauda gamybos sistemai ir visuomeniai sumažėtų. Įsivaizduokime, kad e, arba e, susikurkime sąlygą suteikti informacijai kuo daugiau. Aš nežinau, e, ar jūs esate susipažinę su tuo, ką mes esame nuveikę Italijoje, bet septintojoje mokslinio tyrimų pagrindų programoje E, Italija nedalyvavo labai aktyviai, nes e, dominavo nepasitikėjimo dvasia. Galbūt jūs galėtumėte suteikti daugiau informacijos ir mes ją galėtume perduoti savo visuomenėms. Reikia sugebėti tikslingiau dirbti, suteikti informacijos, e, teikti konsultacijų. Mes turime žinoti, kur E, tas konsul, kam tas konsultacijas skirti, kokiems žmonėms jos yra reikalingos. Sutarčių suteikimo procedūra mums yra šiek tiek nepažįstama. Visa tai yra svarbu. Žmonės mūsų nuolat klausinėja kaip Europos parlamento narių ir tikisi, kad e, gaus atsakymus dėl sveikatos ir kitų dalykų. Mano kolegos jau apie juos kalbėjo, aš e, siribuosiu to, ką jau pasakiau, bet žmonėms mes turime pasakyti, per kokią procedūrą jie turi praeiti nuo to, kai yra paskelbiamas konkursas ir e, jis suteikiamas sutartis. Ačiū, ponė Nibler. Ne, ich mich... Labai ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti gerbiamam generaliniam direktoriui labai šiltai už tai, kad jis atėjo pas mus ir informavo apie Horizonto 2020 programą, jos eigą ir panašiai. Man atrodo, kad pradžia yra labai gera. Ir turbūt žinote, kad laukdami rinkimų mes e, galėsime eiti pas rinkėjus ir pasakyti, kad taip, ta programa veikia, e, pirmosios sutartys jau suteikiamos ir e, Tai būtų konkretūs dalykai, apie kuriuos mes savo žmonės galėtumėm informuoti. Pateiksiu porą konkrečių klausimų jums. Pirmasis išplaukia iš to, ką sakė ponė Toer. Kokiu pokyčiu jūs esate padarę savo generalinio direktorato organizacinėje sistemoje? Kaip e, jūs e, galite iš tiesų suvaldyti programą? Aš įsivaizduoju, kad viskas dažnai yra paliekama agentūroms, kurios yra labai svarbios mažoms įmonėms. Kaip jūs sakėte, mažos įmonės greičiausiai turės savo agentūrą. O kaip bus su kitomis programos dalimis? Ar ją galima jas galima gyventi per išornės agentūras, ar jūs e, pasiliekate kažkokią tai veiklos dalį savo? Ir kaip ir ponė Toer, aš norėčiau paklausti, ar jūs kalbatės su mokslinio tyrimo institutais, universitetais, Ar jūs juos esate informavę apie pokyčius? Antras dalykas susijęs su programos turiniu. Čia parlamente vyksta labai plati diskusija. Vyko labai plati diskusija po NSA skandalo, nacionalinės saugumo agentūros skandalo Junktinių Amerikos valstijų Dabar rengiame duomenų apsaugos direktyvą, kuri tikimės bus pabaigta iki šios kadencijos pabaigos. E, stengiamės sukurti Europos kompiuterinį debesį, norime užtikrinti mokslinio tyrimų saugumo sistemą, tai yra numatyta pagrindų programoje. Kokią dar veiklą vykdome? kad nebereikėtų pasikliauti amerikiečiais, o turėtume savo infrastruktūrą, saugumo infrastruktūrą ir būtume labiau nepriklausomi. Arba kitaip suformuluosiu. Kaip daugelis mano kolegų, aš šiuo metu labai daug bendrauju su savo rinkėjais ir ką aš jiems galėčiau pasakyti apie tai, kad būtų užtikrintas jų domenų saugumas. Ačiū. Ponas Johnson. Uh, thank you very much. And, uh... Labai ačiū. E, Dėkuoju Robertui Janui Smitui ir jo kolegoms už labai gerą pranešimą. Ačiū už bendradarbiavimą, e, kurį užmėsgėme, kai aptarėme Horizonto 2020 prioritetus. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti Jums už e, pranešimą, E, kuriame yra aptariama lyčių perspektyva. Atrodė, kad buvo žmonių, kurie galvojo, kad neįmanoma nieko pakeisti ir tos lygybės 50-50 procentų nustatyti yra neįmanoma, bet yra tai padaryta ir tai yra labai geras rezultatas. Be to, aš labai optimistiškai vertinu horizonto 2020 ateitį. Pateiksiu klausimų ne dėl to, kad aš esu kritiškai nusiteikęs, bet todėl, kad aš manau, kad padaryti reikėtų dar daugiau. Pirmasis klausimas būtų apie MVI kaip e, e, priemonės susijusios su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir Eurostar galėtų vieną kitą papildyti? Toks būtų mano klausimas, jeigu manoma jį atsakyti. Ir kitas klausimas, manau, kad ponas e, Nistelroj jau labai gerai padirbėjo, kalbėdamas apie sąsąją su struktūriniais fondais, su horizontu 2020. Bet e, aš šiek tiek turiu dviejonių. Kai kurios valstybės narės prioritetizuoja struktūrinius fondus suteikdamas įmonėms kompensacijas, nes yra nemažai bendrovių, kurių padėtis yra labai sudėtinga. Ir mes jau nebenorime e, jas dar spausti į mokslinius tyrimus ir naujovių kūrimą. Jūs gal suteiktumėt naujasnės informacijos apie tai. Aš sutinku su to, ką jūs sakėte. Taip, didelė dalimi valstybės narės už tai yra atsakingos, bet ir mes savo ruoštų galime būti aktyvesni kaip Europos parlamentas. Dar vienas klausimas apie bendrovės ir privatų sektorių. Jis buvo labai aktyvus ir jis vis dar turi išteklių, kurie leis aktyviai ieškoti bendro finansavimo moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Gal suteiktumėt naujesnės informacijos? Buvo išsakytos labai tvirtos pozicijos dėl to, kad valstybės narės galėtų būti aktyvės bendrai finansuodamas šias programas. Ar privatus sektorius ir toliau yra taip nusiteikęs? Toks būtų mano klausimas. Taigi aš labai optimistiškai gal vertinu ateitį ir e, kai galvojame apie privataus sektoriaus e, perspektyvą, mes kalbėjome apie išplėtimą veiklos. Aš esu iš Švedijos, bet aš žinau, kad ir kitose valstybėse narėse moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai glaudžiai susijęs su valstybės institucijomis. Bet mes čia kalbam apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, kurios būtų arti rinkos. Ar bus šis rytis labiau išplėsta e, visos Europos Sąjungos mastu? Ačiū. Grazie, allora abbiamo. Dėkoju. Pusė norinčių pasisakyti jau uždavė klausimus ir dabar suteiksiu teisę ponui Smitui atsakyti į tuos pirmuosius užduotus klausimus. Prašom. Ponas Vandisteroj, iškėlė klausimą dėl mokėjimų kreditų. Turbūt žinote, kokia yra padėtis. Ir žinote, kad taryba pastoviai mažina mokėjimų kreditus. Ir pagal septintąją bendrąją programą buvo prisimta daug įsipareigojimų ir tikrai turime labai daug mokėjimų kreditų. Galima sakyti, kalbame apie 1,1 milijardo stoką mokėjimų kreditams. Tai yra didelė problema, džiaugiuosi, kad jūs ją paminėjote ir kiti parlamento komitetai taip pat šiai temai skiria daug dėmesio. Mes taip atrenkame labai daug projektų, bet galiausiai reikia juos ir apmokėti. Ir tikrai labai didelė problema, tai yra dabar ir bus po dviejų metų, kai tie taryba tuos mokėjimų kreditus vis labiau mažina. Taip, mes naudojamės agentūrų paslaugomis, tačiau kai kalbame apie horizontą 2020, mes nedirbame per nacionalinės institucijas. Mes bendradarbiavame su agentūromis, kad užtikrintumėme kuo geresnę kokybę. Horizontas 2020 struktūriniai fondai. Mes rengiame praktinį gidą, kurį labai paprasta naudoti, kuriame akivaizdu, kokiai programai, kokį fondą galima naudoti. mes norime užtikrinti, kad 70 milijardų iš sanglaudos fondo skirtų mokslui ir inovacijoms būtų panaudoti kuo efektyviau. Mes labai glaudžiai dirbame su kolegomis iš regio generalinio direktorato ir norime, kad valstybės narės turėtų parengę specializacijos strategijas. Jų pirmieji e, partnerystės susitarimai buvo pasirašyti. Dabar kaip tik e, nagrinėjame vieną iš Lenkijos ir norime, kad tai kad visą tai atsispindėtų tose partnerystės sustarimuose ir tuo tikslu bendradarbiavome su komisija, komisijos nariais Katrin Kirin ir, kaip jau minėjau, Redžio generaliniu direktoratu. Taip, žinoma, kaštus e, reikėtų mažinti, kai kalbame apie naujų vaistų atsiradimą rinkoje. Ir būtent dėl to mes paskelbėme šią naują privatų ir viešo bendradarbiavimo sritį vaistų gamybos srityje ir norime užtikrinti, kad vaistai greitai atsidurtų rinkoje. Tai yra sritis ne visada įtraukiama į mokslinį tyrimų sritį, tačiau poveikis yra ir gali būti labai ženklus. Taip pat buvo paminėtas paminėta viena iš didesnių problemų ir mano košmarų priežasčių, tai yra per didelis e, narių registravimasis. Visi žmonės, tikrai mes tikimės, e, kad pavyks to išvengti. Su profesoriumi Buginiu, kuris yra čia su mumis, jis yra naujasis E, Europos mokslinio tyrimų tarybos vadovas. Ir su juo tarėmės, ką reikėtų daryti, jeigu e, paraiškų gausime daug daugiau, nei galėsime patenkinti. Būtent čia turbūt turėtų prisidėti ir valstybės narės ir numatyti tam tikrą finansavimą iš savo nacionalinių biudžetų. Mes toliau e, kalbame apie 3 procentų įsipareigojimą, tai yra, kad valstybės narės yra įsipareigojusios iki 2010 metų 3 procentus nuo BVP, tai nuo biudžeto skirti būtent moksliniams tyrimams. tyrimams. Iki vasaros uh, vice pirmininkas Oliren ir komisarė Token Quinn parengs dokumentą, bendrą dokumentą, Įdomu tai, kad Oliren, kuris yra e, atsakingas už semestro peržiūrą, bendradarbiauja su mano komisijos nare ir e, parengs bendrą dokumentą apie mokslinius tyrimus ir investicijas. Taip pat jūs teisingai pastebėjote, kad reikia uh, užtikrinti, kad horizontas 2020 duotų apčiopiamų rezultatų. Ir buvo minima, kad reikėtų įtraukti pramonės įmonės. Anksčiau sistema buvo labiau kompleksinė, daugiau biurokratiška. Manau, kad horizontas 2020 yra daug paprastesnė sistema. Ir iš mažų ir didelių įmonių pirmosios reakcijos, kurias gavome, yra labai pozityvios. Viskas turi vykti labai skaidriai, žmonės turi žinoti, kokie yra atrankos kriterijai. Viskas yra mūsų svetainėje, vis akivaizdžiai pasakyta, kaip mes atrenkame specialistus ir pagal kokius kriterijus atrenkame projektus. Iš ties viską turime daryti skaidriai, kad ir busimieji dalyviai žinotų, kokia tvarka yra. Čia didelį vaidmenį turi vaidinti nacionaliniai centrai, kurie yra tarsi Horizonto 2020 ambasadoriai. Jie turi paskatinti pareiškėjus ir suteikti visą reikiamą informaciją. Taip pat jūs minėjote naująją organizaciją. Mes dabar dirbame su dviem agentūromis, su Europos mokslinio tyrimų taryba ir kita agentūra. Auditorumai pripažino, kad šios dvi agentūros dirba efektyviai. Naujų agentūrų neplanuojame įkurti, dirbsime su jų esančiomis agentūromis ir toliau. Vis daugiau naudojamės agentūrų paslaugomis, nes gavome 30 milijardų didesnį finansavimą, tačiau sumažėjo darbuotojų skaičius. Taigi tikrai mes nebegalime apriepti tų fondų, kurie mums yra patikėti. Dėl jūsų klausimo apie NSA ir saugumo yra numatytos specialios iniciatyvos e, kibernetiniam saugumui. Europolas čia taip pat dalyvauja ir norite daugiau informacijos, galiu ją pateikti. Tik noriu pasakyti, kad tai yra viena svarbiausia, viena iš, buvo viena iš sunkiausių užduočių teigiant, teikiant pasiūlymus Kristian Eilrech yra atsakingas už šį klausimą. Jeigu norėtumėte daugiau informacijos, galėsiu po posėdžio ją jums suteikti. Dėl lyčių lygybės, kaip ir jūs, aš žiūriuosi, kad mes nusprendėme 50 procentų um, mm, santyki pasiekti. Ir tikrai, kai kalbame apie Eurostar, tai planuojame tai, vykdyti e, šį projektą iš apačios į viršų. Tai yra labai e, svarbus, ypač kalbant apie ryšį su struktūriniais fondais. Privatus sektorius. Prieš tai e, buvusiose pagrindų programuose, galbūt dėl biurokratinių kliučių, nedalyvavo tiek daug privačių įmonių, kiek mes tikėjomės ir kiek, kiek mes norėjome, kad dalyvautų. Manau, kad su Horizontas 2020 ir programa ir visų su paprastinimu ir dėmesiu inovacijoms galime tikėtis didesnio dėmesio iš didelių ir mažų pramonės įmonių. Kol kas um, matome, kad e, dalyvių skaičius yra nemažas, tad galime optimistiškai tai žiūrėti. Jeigu remsimės sutartimi žinome, kad mes tengiamės padidinti Europos konkurencingumą, dėl to pramonės įmonėms tai turėtų būti itin aktualu. Gerai, sako pirmininkė, dabar o, turime dar aštuonis kalbėtojus, po dvi minutės kiekvienam. Ponas Leski. Pirmininkė, direktoriau. Keletą pastabų turėčiau. Iš Lenkijos parlamento gavau žinutę, kad jie negali pritarti tiems nuostabiems tikslams dėl 920 Nes iš tikrųjų dabar, dabar išsivyščiusios valstybės, kurios iš, kurių vystimasis aktyvus vyko anksčiau, neturėjo tokių apribojimų, kuriuos besivystančios šalis turi dabar. Tik reikėtų galbūt realiau vertinti padėtį. Dėl to esu susirūpinimas, e, lauksiu jūsų nuomonės. Taip pat man patinka, kad turime tą programą Horizontas 2020 mokslas yra įnoringas ir mes tikrai turime pasilikti savo laiko klaidoms ir klaidoms ištaisyti. Iš ties moksliniai tyrimai turi būti susijęti su pramonė, tačiau nebūtinai labai svarbu, kad mokslas būtų nepriklausomas. Niekada nežinia, kas, kur ir kada gali atrasti tai, kas pakeis e, pasaulio ateitį. Žinau, kad dabar labai populiarios tos vadinamosios smegenų studijos, smegenų tyrimai. Ir tai yra sudėtingas rytis, bet labai brangi taip pat. Kolegos kalbėjo apie mažas ir vidutinės įmonės. Jos yra mažos, bet gali būti labai inovatyvios. Esu dalyvavęs Europos komisijos remiamame projekte, kuriame akivaizdžiai matėsi, kad mažos įmonės daug ką gali. Ir tikrai mm, tokiuose įmonėse žmonės ir gerai dirba, yra laimingi ir tikrai reikėtų jiems mm, suteikti progą. Būdamas pats socialinės srities atstovų noriu pasakyti, kad e, pritarčiau kolegai Prodi. E, jis yra tiksliųjų mokslo atstovas ir jis sako e, taip pat, kad būtina atkreipti dėmesį tuos socialinius aspektus ir aš tikrai pritariu jo šiai minčiai. Apibendrinsiu. Jei Europa nori būti laimingų žmonių namais, tuomet negalima perverinti socialinių mokslinių tyrimų reikšmės. Atsiprašau dar porą sakinukų. Galiausiai noriu jūsų paklausti štai ko. Kalbant apie projektų vertintojus, e, kokia yra e, visų Europos e, Sąjungos valstybių dalis ar įnašas? Iš kokių valstybių narių jūs turime įvertintojus? Dėkuoju, sako pirmininkė, pasistengkite nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Manau, kad kai kurių projektų anonimiškumas yra labai svarbu, nes kartais didelės įmonės e, tampa netokos konkurencingos, atskleisdamos e, savo tapatybę. Pavyzdžiui, Lenkijoje gali kai kurios inovacijos būti užginčytos ir joms trukdoma. Taigi noriu paklausti, kodėl mes negalėtumėme kai kurių projektų anonimiškumo inicijuoti. Dėkoju. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti gerbiamam direktoriaus pavaduotojui, generaliniam direktoriui, už jo pranešimą dėl daugiametės finansų programos kai jinai buvo tvirtinama, buvo teigiama, kad turi būti numatyta pakankamai lėšų, pakankamai asignavimų mokėjimam, ne tik įsipareigojimam. Tai kaip taip įvyko, kad yra virš milijardo eurų trūkumas, kai kalbame apie mokėjimo asignavimus. Horizontas 2020 numato peržiūros nuostatą 16 metais E, nes situacija e, bus nauja, bus naujas parlamentas, naujas parlamento pirmininkas, naujas e, komisijos pirmininkas, galbūt jungtinės karalystės jau nebebus Europos Sąjungoje. Ką jūs galėtumėt pasakyti apie tuos 16 metus, kai yra numatyta politinė šios programos peržiūra ar mokslinė, mokslinių tyrimų programa netaps iš esmės nauja Europos programa. Aš siūliau, kad Europos audito rūmai ir nacionalinės atitinkamos audito institucijos atliktų auditą, pabandydamos pasižiūrėti, kaip galima trim ligmenimis įgyvendinti, visais trim ligmenimis įgyvendinti e, šią programą, pasirenkant tam tikras sritis ir panalizuojant, kiek viešųjų išlaidų skiriama mokslinio tyrimo sričiai. Kovo mėnesį vykstanti vadovų taryba vertins kaip pavyko įgyvendinti iki šiol Horizontas 2020 programą. Vadovų taryba nagrinės, e, kas pasiekta, konkurencingumo, energetikos, patentų, mokslinių tyrimų ir kiti e, klausimai bus svarstomi per šią vadovų tarybą, bet regis nesuprantama, kad Europa turi turėti tikrą mokslinių tyrimų ir plėtros politiką. Dėkoju, Korėra Kampus. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū generaliniam direktoriui, kad prisijungėte prie mūsų šiandien. Džiugu, kad jūs kalbate ir dėmesį skiriate lyčių lygybei, socialiniams mokslams, mažoms ir vidutinėms įmonėms, biurokratijos mažinimui ir Europos mokslinių tyrimų tarybai. Mes viskam pritarėme ir džiaugiamės. Ir turiu keletą klausimų. labai plačiai viską pristatėte ir iš ties jūsų atsakymai yra labai įdomus ir svarbus. Ir keletą praktinių klausimų noriu užduoti. Kalbant apie buvusią programą, mes kalbame ir apie nacionalinį priemonių finansavimą. Septintoji bendrojo programa baigėsi. Ar būtų galima padidinti bendruomenės įsipareigojimus šioje srityje. Johansenas jau kalbėjo apie regioninius fondus. Valstybės narės glūdžiai bendradarbiavo su Regio generaliniu direktoratu, bet ar numatys koks nors bendradarbiavimas su e, įmonėmis dėl hidroelektros ir apskritai elektros gamybos. Yra labai daug dar mokslinių tyrimų, kuriuos reikėtų atlikti šioje srityje. Daug cheminių uh, ir eksperimentinių dalykų, kuriuos reikia ištirti, kaip galima būtų išsaugoti ir kaupti elektros energiją. Aš nesakau, kurie ne, elektros energijos šaltiniai yra geresni, už kitus, bet šiai srity reikėtų skirti atitinkamą dėmesį. Taip pat, manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams vaistų srityje. Valstybės narės daug investuoja, kad padėtų pacientams, bet turbūt daug efektyviau viskas prastumėme, jeigu viską centralizuotumėme ir turėtumėme tokius bendrus europinius mokslinius centrus. Pilar, dėkoju labai trumpai. Jau nekartą esame apie tai kalbėję. Iš ties, manau, kad bendroji programa buvo gan sėkminga Dabar peržiūrėjus e, programos įgyvendinimą, matome, kad labai svarbu tas aspektas, ar žmonės turi prieigą e, prie e, bevėlio ryšio. Ir nesvarbu, ar kalbėtume apie didelės ar apie mažas įmonės. Ir komisija, manau, turėtų imtis veiksmų būtent šioje srityje. Taip pat būtina užtikrinti, kad būtų tas grįžtamasis ryšys įgyveninant programą. Taigi reikėtų mm, dabar, turint naująją etapą, man įdomu, ar komisija yra pajėgi įgyvendinti užsibrieštus sprendimus ir ar tikrai gali padaryti e, ženklų pokytį mokslinio tyrimų srityje. Dėkuoju Pilar, ponas Hokmark. Du klausimus turėčiau. Parlamentas e, seniai kalba apie tai, kad reikia mažinti biurokratiją bendrosios programos vykdyme. Ir kitas dalykas, kaip reguliuoti pinigų panaudojimą. E, būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, kokia yra dabartinė padėtis. Ne tik dėl biurokratijos mažinimo, bet ir tai, kas yra daroma, kad mokslininkai mm, susidurtų su kuo mažiau tų biurokratinių kliūčių. Kitas dalykas. Mm, kalbant apie programas, mm, Kaip jūs elgėtės, kad kuo lengviau būtų e, dalyvauti nariams programuose? Ir norėjau priminti pirmininkiai, kad man pavyko labai trumpai pasisakyti. Grazie, la parola al collega Dėkoju. Toliau, ponia Hubner. Dėkui. Mes visi labai tikimės, kad naujoji programa Horizontas 2020 duos puikių rezultatų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti gerbiamam generaliniam direktoriui už visą patiktą informaciją ir už tai, kad yra numatyta galimybė smulkiam ir vidutiniam verslui dalyvauti šioje programoje. Šis verslas labai svarbus ne tik kuriant darbo vietas, bet ir <clears throat> moksliniams tyrimams. Labai svarbu, kad yra viena paskirta agentūra, kuri užsims smulkiuoju ir vidutiniu verslu. Labai svarbu, kad vyks supaprastinimas ir biurokratijos mažinimas. Energetikos sektorius yra vienas iš prioritetų, tai yra irgi labai svarbu. 15 procentų moksliniams tyrimams skirtų lėšų bus panaudota energetikos moksliniams tyrimams. Ar mes galėsime Europoje tiems profesionalumo centrams numatyti dotacijas, kad jie galėtų iš tiesų siekti mūsų tikslų įgyvendinimo. Jei norime didinti atsinaujinančios energijos naudojimą, tai turime numatyti tam priemonės ir tikslingai leisti uh, E, tam skirtas lėšas. Dėkui. E, pasisakė visi kalbėtojai, dabar žodis ponui Smitui. Dėkoju, dėkoju visiems už išsakytus komentarus. Pabandysiu greitai atsakyti į klausimus, nes jūsų laukia tolesnės diskusijos. Lenkijos kolega tikrai teisingai paminėjo, kad turime neužmiršti pagrindinių fundamentaliųjų mokslinių tyrimų. Aišku, kad horizontas 2020 nėra tik taikomam mokslui, taikomajam mokslui skirta programa, tyriamiesiems, tiem fundamentaliesiam tyrimam taip pat yra numatyta e, pakankamai lėšų. Jūs minėjote žmogaus smegenų tyrimo programas. Tokia programa numatyta ir pagal šią programą ir iš tiesų e, jinai yra labai svarbi, kai kalbame apie neurologinės ir e, degeneratyvinės lygas. Gamtos, fizikos mokslai, humanitariniai ir socialiniai mokslai yra labai svarbus, aš jau tą minėjau. Visuomeniai tenka daug iššūkių. Senėja ES gyventojai ir visi šie mokslai galėtų prisidėti prie šių problemų sprendimo, pavyzdžiui, diabeto, kovos su diabetu ar kitomis senatvinėmis lygomis. Diabetas ir kova su diabetu turi prasidėti nuo gyvenimo būdo keitimo. Buvo įdomių komentarų, prašoma, kad kai kurie projektai būtų anonimiški. Tie, kas vertina pasiūlymus, vertintojai, kurie vertina 50 milijonų projektą ir jį atmeta. Aišku, e, yra e, rizikuoja e, savo ateitim ir savo karjerą, todėl mes neskelbėme konkrečių vertintojų pavardžių kaip atsakingų už konkreto projekto tvirtinimą ar atmetimą. Vertintojų pavardės skelbėme bendrai ir tik tai, kai to reikia. Kalbant apie finansavimo aspektus, mažiname iš ankstinio finansavimo e, procentą bei e, tarpinio finansavimo stengiamės orientuotis į tą galutinį finansavimą, bet pagal septintą pagrindų programą dar yra labai E, didelis įsiskolinimas, kai kalbame apie mokėjimo asignavimus. Ir čia mums reiks ir parlamento paramos, kaip rasti išeiti iš šios problemos. Jūs minėjote, kad moksliniai tyrimai ir plėtra turėtų tapti Europos ekonominės politikos brandoliu. Tai yra įdomus pasiūlyma. Aš jau minėjau, kad Gegen Quinn ir Oli Rein, šie du komisarai, e, paskelbs bendrą e, komunikatą. Kol kas dar negalime e, siekti, kol kas dar negalime sakyti, kad moksliniai tyrimai ir plėtra gali artimiausių laikų tapti Europos ekonominės politikos šerdimi. Ne. Bet mes einame link to. Kai kurie iš jūsų paminėjote ryšį su struktūriniais fondais, jau sakiau, kad per specializaciją, per bendradarbiavimą su regionų generalinio direktorato kolegomis siekiame, kad būtų partnerystės programos, bendradarbiavimo programos su valstybėmis narėmis, kad valstybės narės skirtų didesnį dėmesį moksliniams tyrimams ir inovacijoms, bet kad tą darytų protingai, nesivaikydamos nabų, e, madų siekiant, kad mūsų e, moksliniam tyrimam iš struktūrinių fondų skiriamos lėšos būtų, būtų panaudotos ko efektyviau. Kalbant apie energetiką, viena iš rimčiausių problemų čia yra energijos e, išlaikimas, saugojimas, kaupimas. Ir čia galbūt vienas iš sprendimo būdų būtų vandenilio e, kasetės, hydrogen power cells, kurios leistų energiją kaupti. E, retos lygos ir moksliniai tyrimai ieškant vaistų retoms lygoms. Mes sukūrėme tinklą su Kanados, Japonijos, JAV specialistais. Tai padės uh, siekti geresnių rezultatų šioje srityje. Toliau. Turėtume galimybės, pagerinti galimybės visiems dalyvauti šioje programoje. Reikia, kad visa reikalinga informacija būtų prieinama internete ir prieinama lengvai, bet kas svarbiausia čia yra, tai yra svarbiausia nacionaliniai kontaktiniai punktai. Briuselis nenueis į visus uh, smulkiausius, toliausius ES regionus. Ta informacija turi skleisti nacionalinės institucijos. Ir e, ta informacija turi būti aukštos kokybės mūsų patikrinta. Uh, norėtume, kad projektuose dalyvautų vis nauji, vis kiti dalyviai, o ne tie patys suktusi vis kitose projektuose. Ir nacionaliniai kontaktiniai punktai, manau, gali tą užtikrinti. Buvo kalbama apie biurokratijos mažymą ir, mažinimą ir klausimą, kaip mes tą darome. Pone Dekavalijo paminėjo 52 veiksmus, kuriuos reikia atlikti mažinant biurokratizmą. Mes visus tos 52 punktus įvykdėme ir, ir tie 52 punktai, tas sąrašas yra mum gairių dokumentas. E, ir tos gairės, manau, baigsis konkrečiomis priemonėmis, leidžiančiomis ženkliai sumažinti biurokratizmą buvo minima, kad reiktų skirti daugiau finansavimo energetikos sričiai. Mes to siekiame. Minėjote, kad energijos saugojimo klausimai yra svarbus. Tikimės, kad privati ir vieša partnerystė ras būdų, kaip šią problemą išspręsti. 19 vasario vyks paskutinis trilogas dėl privačių ir viešųjų e, partnerysčių. E, bus netrukus parengtas atitinkamas dokumentas ir tada galėsime dar sparčiau judėti į priekį. Norėčiau padėkoti visiems, kurie yra čia, taip pat Jack Matei, Franceska Savelį ir kitiems kolegoms, e, kurie labai ženkliai padirbėjo Mm, įgyvendinant šią programą. Dėkui. Grazie, nome della komisione. Labai ačiū. Komiteto vardu ponas Šmits kalbėjo. Atsiprašau, e, komiteto vardu dėkoju ponui Šmits. Sėkmės jums e, darbe tolesnėme. Ir dabar periname tiesiai prie kito mūsų darbotvarkės punkto. Kas iš jūsų, tie iš jūsų, kurie norite išeiti, tai prašom tą daryti dabar. Nes turime e, pasirengti e, viešajam klausimui apie Europos mokslinių tyrimų erdvę. ir tai apie Horizonto 2020 programą. Yeah.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 subito questa seconda parte della mattinata. Siamo un po' in ritardo rispetto al programma previsto. Eh, dabar šiek tiek jau vėluodami e, pagal programą pereiname prie e, mūsų klausimo. Tema labai artima mūsų komitetui ir ji yra labai glaužiai susijusi su Horizontų 2020 programa. Šio ryto diskusijoje e, dažniau negu bet kada kalbame apie mūsų tikslus. Kalbame apie bandymus, kurie yra labai svarbus, bent jau parengti e, pamatą 2020 metų mokslinio tyrimų erdvėjai. Yra iškelta labai daug iniciatyvų tą temą per pastaruosius metus ir uh, Mes suprantame, kad e, padaryti tai reikia. Taip pat suvokiame, koks svarbus šis klausimas yra politiškai. E, dabar nedelsdama suteiksiu žodį ponui Jean-Pierre Burginiu, kuris yra Europos mokslinio tyrimų centro naujai paskirtas prezidentas. Prašom. Pone pirmininkė, gerbiami e, deputatai, Man labai didelė garbė e, kreiptis į Jūs, e, vos pradėjus dirbti šį darbą. Išsakysiu keletą minčių apie Europos mokslinio tyrimų tarybą, ERC. E, pradžioje trumpai pasakysiu, kad ERC siekia labai konkrečių tikslų. ES institucija turi kurti savo veiklą kitaip negu anksčiau ir ERC buvo paprašyta uh, parengti lab, pagar, labai griežtą struktūrą mokslo e, iniciatyvą Europoje, e, kurią paremė e, Europos skirtingi ministrai ir taip pat e, komisijos narys Filibus Kan, kuris tapo jūsų kolega greitai e, įgyvendinta, o komisijos narys Potošnikas įgyvendino e, šią idėjų programą į mokslinio tyrimų septintąją pamatų programą. Ir galiu pasakyti, kad pagal ją mes turime labai aiškės veiklos gairės. Ir dabar kartu su generaliniu direktoriumi Smith ir komisijos nare Gavin Quinn e, stengiamės e, sukurti tam tikrą kompetencijos profesionalumo centrą, uh, kuris padės gyveninti horizontą 2020. Aš žinau, kad kurie iš jūsų labai aktyviai dalyvavote ir rėmėte šio plano kūrimą, ypač e, kai reikėjo užtikrinti jo finansavimą. Ir žinote, kad horizontas 2020 išplaukia iš septintosios mokslinio tyrimų programos. Biudžetas yra du kartus didesnis, tai yra nepaprastai svarbu, kad galėtume tą planą gyvendinti. Bet vis tik yra nemažai žmonių nusivylusių šiek tiek tuo, turiu galvoje mokslininkus. Jie mane, kad galės tęsti veiklą, kurią pradėjo gyveninti per septintąją mokslinio tyrimų programą, o e, iš tiesų taip nėra, bet horizontas 2020 išsiplėtė ir apima kitas veiklos rūšis. Dabar aš norėčiau trumpai pakalbėti apie mokslinio tyrimų tarybos e, RC e, veiklą. Mes bendradarbiavame su mokslininku E, bendruomenėmis e, tarptautiniu mastu, e, RC taikinys yra visos ES šalis ir mūsų veikla yra kokybiška, manau, mūsų bendradarbiavimo mastai tai patvirtina. Septintoji mokslinių tyrimų programa parengė dirbą Horizontui 2020. Joje yra uh, E, suderinami moksliniai tyrimai ir inovacijų kūrimas, aš galiu pareikšti, kad kai kuriuose valstybėse narse inovacijos yra kūriamos aktyviau negu kitose. E, suprantame, kad taip pat iš mokslinių tyrimų programų e, išsiugdo nauji mokslininkai, labai aukšto lygio specialistai. E, šiame darbe mes deriname dvi skirtingas veiklos rūšis. Mes bandome suprasti, kaip moksliniai tyrimai ir naujovės gali būti perkeltos į pramoninį lygmenį. E, mane nustebino Google bendrovės e, veiklos keitimosi tempai. Viskas prasidėjo nuo dviejų žmonių, kurie e, surado matematinį algoritmą kuris vėliau buvo tiek išplėstas, kuris dab, kad dabar yra naudojamas visų matematikų kaip demonstratinė priemonė ir paskui tie žmonės sukūrė ekonomikos modelį, nes jiems užteko versliškumo ir tas ekonomikos modelis turi įtakos mūsų šiandienos visuomeniai. Mes e, matome, kad kasdien naudodami Google neturime už jį nei kiek mokėti, nors turbūt yra tokių, kurie už jo veiklą moka, ją tarsi finansuoja. Tai yra labai paprastas pavyzdys, rodantis, kaip uh, šiais laikais idėja, mokslas gali tapti labai svarbiu ekonominiu e, veiksmu. Dar vieną pavyzdį pateiksiu. Iniciatyva iš mokslininkų pasaulio. ELF bendrovės inžinieriai surado e, labai svarbių būdų e, ištirti naftos eksploatavimo laukus, šaltinius. Ir e, paaiškėjo, kad tai yra labai e, geras, naujoviškas e, būdas rasti rodančius signalus. Iš pradžių jų teorija atrodė labai bendro pobūdžio, ir atrodė, kad tą idėją bus galima pritaikyti ne tik naftos e, paieš e, žvalgybos rytyje, bet ir kitose srityse, kuriuose yra reikalingas vaizdas ir garsas. E, paaiškėjo, kad tokie standartai kaip GPEG 2000 galės būti pritaikyti kvantinės mechanikos metodikai buvo panaudoti. Tai yra labai geras pavyzdys, rodantis, kaip inžinieriai, teoretikai, matematikai, e, signalų valdymo specialistai išplečia savo e, veiklos pritaikymo sritį ir e, jų idėjos tampa visuomenėje plačiai pritaikomos. Dar vienas dalykas, e, kurį norėčiau išskirti. Europos e, mokslinių tyrimų taryba savo ruoštų nusprendė du trečdalius e, savo lėšų skirti jauniems tyrėjams. RC šiandien lėšas skiria per tris programas, kurios vadinasi status, o kita programa vadinasi consolidated. Status yra skirta uh, E, jauniems inžinieriams, konsolidėtas yra skirta e, inžinieriams specialistams, kurie jau turi 7 ar 12 metų patirtį. Ir mes stengiamės kiekvienai tai programai skirti pakankamai lėšų. Ir 1,7 milijardai per metus yra skiriama iš ERC jauniems mokslininkams, kad jie galėtų sukurti savo komandas. Tai yra labai tvirtas signalas E, pasitikėjimo signalas ir jis leidžia tuos žmonės įtikinti, kad Europoje pasitikė, pasitikima jų kvalifikacija, jų mok, tyriejų komandomis ir e, tokiu būdu galima jiems ilgam laikui įsikurti Europoje. E, Kitose pasaulio dalise yra sakoma, kad tokius specialistus reikia traktuoti išimtinę, išskirtinai, iš ir taikyti jiems ypatingas sąlygas. O baigdamas norėčiau išskirti du klausimus, kurie jau prieš mane kalbėjusių buvo aptarti. Generalinis direktorius apie tai e, savo prezentacijoje išsakė. Tai yra e, tas disbalansas, kuris egzistuoja Europos mokslinio tyrimų sistemoje. Geografinis e, pasiskirstimas ir lyčių pasiskirstimas. Kai kalbam apie E, lyčių lygybės, lyčių atstovavimo e, disbalansą. E, mes suprantame, kad moksliniuose tyrimuose daugiausia dirba vyrai ir tai, kad reikia pritraukti daugiau moterų, šiandien yra labai uh, svarbi problema. Šią problemą išspręsti nėra labai lengva, tą tikslą galima išsikelti ir generalinis direktorius labai aiškiai pasakė, kokiu tikslą yra Europos komisija išsikėlusi. Mes e, matome, kad skirtingose disciplinuose padėtis yra labai skirtinga. Mano sritis matematika e, yra e, viena iš tokių, kur moterų yra labai nedaug. Kitose srityse jau pusiausvyra yra daug maž pasiekta Todėl mes suprantame, kad reikia labai atidžiai išanalizuoti tikslinės priemonės ir išsiaiškinti, kokios gali būti kliūtis atgrasančios moteris dirbti vienoje ar kitoje srityje. E, geografinis disbalansas yra taip pat nepaprastai svarba kliūtis darne ES raidai ir turime suteikti galimybės visiems geografiniams regionams vienodai. Labai dažnai matome, kad e, valstybės, e, kuriuose moksliniai tyrimai yra e, geriausiai išvystyti, turi labai geras, geras švietimo sistemas ir jaunimas iš tų valstybių nenori dažnai keltis į kitas šalis. E, labai e, aiškiai matėme, praeitą savaitę ERC posėdžiaujant, kad yra išreiškta daug iniciatyvų, daug aktyvumo demonstruojama dirbti šiuose srityse ir mes galvome, kad bus panaudoti struktūriniai fondai, e, kad mokslininkai iš e, menkiau išvystytos infrastruktūros valstybių galėtų e, bendradarbiauti geriau su nacionalinėmis atstovybėmis, su Europos komisijos regionų generaliniu direktoratu, E, kad mokslinio tyrimų pastangos būtų daugmaž vienodai paskirstytos visoje Europos Sąjungoje. E, norime, kad e, mūsų projektuose dalyvaujantis mokslininkai aktyviau prisidėtų prie naujai taikomų priemonių. Kitas dalykas – jaunų mokslininkų tarsi pagalba jiems, pedagoginė pagalba matome, kad dabar dažnai tie žmonės susiduria su nemažai sunkumu ir tai trukdo e, tam tikrų valstybių ekonomikos raidai. Ačiū. Grazie, e, Jean-Pierre Bourguignon. Ačiū, ponė e, Bourguignon. O dabar daktaras Deftler Müller Wiesner iš EBUS grupės. Jis yra buvęs Tarptautinės aeronautikos mokslų tarybos prezidentas. Prašom. Okay. Uh, could you make this operate here, please? Okay. Dėkoju pirmininkė, parlamento nariai. Iš ties džiaugiuosi, turėdamas progą būti čia ir būti vieninteliu pramonės atstovu šiame klausime. Mes taip pat turime mokslininkų čia ir galbūt jums bus įdomu sužinoti, kur dar moksliniai tyrimai yra vykdomi, nepaisant ar išskyrus nacionalinius mokslų centrus. Ir bus taip pat Um, vykdo mokslinius tyrimus ir jei pažiūrėsite į žemėlapį, pamatysite, uh, kad mes turime 5000 žmonių dirbančių mokslinio tyrimų ir technologijų srityse. Uh, skirtingose techninėse srityse mokslinių tyrimų dirba šie 5000 žmonių ir tai yra beveik 3 procentai visų mūsų darbuotojų jeigu tai palyginsime su valstybėmis ir jų įsipareigojimais remti mokslinius tyrimus, manau, kad mes savo dalį tikrai padarome. Ir uh, galiu pasakyti, kad uh, visi nacionaliniai biudžetai skirti moksliniams tyrimams šioje srityje yra tik trečdalis to, ką mes skiriame. Taigi toks būtų mano palyginimas. Ir kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, galiu pasakyti, kad mes turime specialų fondą E, iš kurio e, mokame e, žmonėms, kurie ateina su naujomis idėjomis, būtent mūsų veiklos rytyje. Pavyzdžiui, vienas asmuo padarė, pasiūlė atlikti tyrimą, kaip galima būtų ištirti vandens kokybę per keletą minučių. Mes taip pat savo potencialu daliname su kitomis kompanijomis, su tiekėjais. Ir dar grįšiu prie šios temos, kalbėdamas apie horizontą 2020. galime pasakyti, kad mes esame pagal išlaidas moksliniams tyrimams viena iš 50 mm, kompanijų užimančių aukščiausių pozicijas. Mes tikrai rodome puikų pavyzdį ir savo rezultatais prisidedame prie ekonomikos plėtros bei mažų ir vidutinių įmonių veiklos. Dabar konkrečiau pakalbėsiu, kaip mes bendradarbiavame su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Yra labai svarbu remti mokslinius tyrimus mažose ir vidutinėse įmonėse. Iš kitos pusės, norint, kad veikla būtų sėkminga, reikia, kad MVI bendradarbiautų su didesnėmis įmonėmis. nes tikrai mokslinių tyrimų netliks e, e, tiekėjai. Tai yra didesnių įmonių interesas. Taigi, savo raštu didelės kompanijoms reikia mažų įmonių ir atvirkščiai. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms reikia didesnių jų. Kodėl mums reikia MVI? Dėl kūrybiškumo ir lankstumo. Mūsų įmonė yra didelė, 5000 mokslininkų. Ir mes, mm, kalbėdami apie didelės įmonės valdymą ir sprendimų prieimimą, suprantame, kad tai yra lėtas ir netoks lengvas procesas. O mažas ir vidutinės įmonėse sprendimus priimti yra daug lengviau ir tai padaryti galima daug greičiau. Galbūt sprendimai dėl bendradarbiavimo užtenka tik pusmečio. Taigi, tai turėtų būti tapti pagrindų, bendradarbiavimo pagrindų, kai kalbame apie didelis ir mažas įmonės Europoje. Kartais mažas ir vidutinės įmonės ne, paprasčiausiai neturi pakankamai lėšų uh, moksliniams tyrimams ir jei jos renkasi bendradarbiavimo kelią, tuomet galima dirbti kartu ir taip dalintis žiniomis ir teikti tam tikrą garantiją. Kaip žinia, reikėtų pasistengti rasti tą pusiausvyrą tarp MVI ir didelių įmonių, ypač kai kalbame apie Horizontas 2020 iniciatyvas. Dabar ir pakalbėsiu apie Horizontas 2020. Daug e, sričių e, numatyta programoje ir saugumo, ir kitose sritise, ir Pagrindinis tikslas būtų um, panaudotas lėšas gražinti Europai, uh, pristatant tam tikrą projektą rinkai. Ir tokiu būdu um, didinti Europos konkurencingumą. Tai ir būtų um, būdas, greičiausias būdas uh, naudoti inovacijas. Mes nesame įsitikinę, kad antrojo lygio mokslinių tyrimų projektai yra pats geriausias kelias. Reikia atlikti tuos esminius pagrindinius tyrimus ir aš iš patirties žinau, kokius tikslus galima pasiekti ir kokius rezultatus gauti, kai kalbame apie didelių įmonių atliekamus mokslinius tyrimus. Kokia padėtis yra šiandien? Mes esame patenkinti savo dalyvavimu ir su valstybėmis narėmis ir komisija ir kai kuriais parlamentarais kalbėjom, kalbame apie 46 e, straipsnio trečią dalį. Mes džiaugiamės, kad ta dalis buvo išbraukta, nes e, ten buvo reikalaujama, kad įmonė pateiktų visą turimą e, intelektinės nusavybės informaciją. Ir tai, tiesą sakant, sužlugdytų kompanijas. Tai būtų visiškas noras nemokamai pasinaudoti turimą intelektinę nusavybę. Ir kaip jau esu minėjęs anksčiau, ir čia kalbėjome apie kibernetinį saugumą. Jeigu aš turėsiu paskelbti visuomeniai detalius rezult, kibernetinio saugumo rezultatus tyrimų, tai, galim, tai yra, būtų tie dovanėlė uh, kompiuterį įsilaužėliams. Ir galiausiai norėjau su jumis pasidalinti mūsų viziją aviacijoje iki 2050 metų. Mes planuojame sumažinti išmetamos, išmetamų dujų kiekį. Ir nuo vasaro mėnesio mes tą turime naują programą ir planuojame sukurti visiškai elektrą varomą lėktuvą. Jau dabar kairė, kairiame kampe matote lėktuvus, kurie jau skraido ir yra varomi elektra. Mes tikrai turime ir tobuliname technologijas, bendradarbiaujame su Siemens ir turime vis šimto procentų elektrą varomus variklius ir aš e, tai jau yra taikoma mašinuose ir aš esu tikras, kad tai galima, tartimiausio ateityje bus pritaikyti ir lėktuvams. Dėkuoju uždėmesi. Gal turėtumėte klausimų. Ačiū. Dėkuoju už jūsų pristatymą. Toliau norėčiau pakviesti emeritus Karlos Salemą iš Portugalijos. Parliament. Labas rytas, gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame klausime. Mano kalba turėjo būti skirta e, pamokoms, kurias mes išmokome iš septintosios pagrindų programos. Aš daugiausia šiandien pakalbėsiu apie informacinės ir komunikacijos technologijas dalyvavau įvairiose programuose nuo antrosios pagrindų programos telekomunikacijų ir su jomis susijusiose srityse. Taigi aš e, pakalbėsiu apie tai, ką išmokome iš ketvirtos, penktos ir šeštos programų ką galiu pasakyti? Pirmiausia, standartų, bendrų standartų nustatymas davė Europoje e, didelį postumį. GSM standartai buvo e, tas momentas, kuris atvedė Europą į pirmaujančių gretas. Dabar dėja mes jau mobiliuose technologijose atsiliekame bet tikimės, kad 5G e, taps GSM mm, perėmėjas, e, žiemos galios mikroprocesoriai, manome, leis mums vėl išeiti į pirmininkaujančių gretas. Audio standartai ir video standartai standartai bei transliacijos standartai yra kuriami Europoje. Bet Europa vėl čia prarado pirmaujančias pozicijas. FP7, septintoji pagrindų e, programa, remia 3D televizijos technologijas ir atitinkamus prietaisus pagristus tomis technologijomis. Ir mes galvojame, kad tai vėl leis Europai išsimušti į priekį. E, kaip išlaikyti vadovaujančias pozicijas? Optiniai. Optiniai, optinio pluošto komunikacijų įranga buvo pirmiausia pasiūlyta Europoje 66 metais ir pirmasis optinis, e, optinio plošto tinklas Europoje irgi buvo įkurtas 78 metais. Ir ši pagrindų programa, septintoji pagrindų programa turėtų toliau remti naujas optinio plošto, m, mm, naujus optinio plošto panaudojimo būdus. Tai labai svarbu kad mes išliktume pirmaujančiose pozicijose. Europos mokslininkai e, nuveikia labai daug interneto junglumo srityje nuo 2000 metų. Ir tai, ko gero, buvo e, tas e, septintos pagrindų e, programos projektas, kuris toliausia pažengia į priekį. Tolesnį darbą optinių pluoštų komunikacijos rytyje irgi turėtų remti Horizontas 2020 programa. E, tokios mokslinės programos, tokios tyrimo programos dažnai laikomos kaip ir uždarų klubų. Horizontas 2020 turėtų atverti tuos uždarus klubus. Tai turėtų tapti atviros programos. Mažų programų koordinavimas yra daug paprastesnis negu didelių. Todėl neturėtume teikti pirmenybės tik dideliem projektam. Ir ne vieną kartą aš iš savo praktikos įsitikinau, kad maži projektai, kurie buvo daug geresni negu dideli, nebuvo finansuojami, nes buvo teikiamas prioritetas dideliem projektam. kalbant apie mm, žinias e, ir, ir dalyvavimą e, tokiuose projektuose, tai kai jau padaromas pirmas žingsnis, kai pavyksta e, pradėti dalyvauti projekte, tada viskas vyksta lengviau, dėl to turėtume skatinti, padėti dalyviams uh, įsijungti į tokius projektus. Ir tam, aišku, labai svarbus yra ir taisyklių supaprastinimas. Tai labai svarbu ir įmonėm, ir universitetam, ir tyrimo centram. Suprantu, kad pagrindų programa yra sudėtinga, biurokratiška, bet labai džiaugiuosi, kad ši programa buvo supaprastinta. Smulkaus ir vidutinio verslo priemonė labai patraukli. Ir man čia kyla baime, kad kadangi ši programa tokia patraukli, bus per daug dalyvių Tikėkime, kad taip neįvyks. Kitas svarbus dalykas yra efektyvumas, veiksmingumas. Ką tai reiškia? Tai reiškia galimybę padaryti daugiau, panaudojant mažiau išteklių. Efektyvumas reiškia pirmiausia geri, naudingi rezultatai, ne tik e, graži finansinė ataskaita. Efektyvumo e, efektyvumą užtikriname tada, kai pasiekėme numatytų tikslų. Ir noriu pasakyti, kad čia svarbiausia yra ne finansiniai tikslai, o projektų rezultatai. Todėl auditai turėtų būti techniniai, o ne finansiniai. Galbūt būsiu per drasus, bet noriu pasakyti, kad finansiniai auditai turi būti atliekami tik tada, kai rezultatai netitinka e, ne, ne, panaudotų priemonių. Kaip įtraukti valstybės narės? Į projektų valdymą turi būti įtrauktos valstybės narės, jos tą gali padaryti dalyvaudamos valdymo komitetų veikloje. Čia labai svarbus nacionalinių kontaktų vaidmuo, bet turiu pasakyti, kad visose informacinių ir komunikacinių technologijų programuose mes komisijai visuomet laiku pateikiame informaciją. Kai skelbiami konkursai, jie turi būti labai tiksliai orientuoti į siekiamus tikslus, galimas projektų poveikis yra labai sunkiai iš anksto įvertinamas. Kai Herco buvo paklausta, kokią naudą duoda Herco bangos, jisai sakė jokios. Taigi, herco bangos, kaip ir jokios naudos, kabutėse, nedavė. Taigi, poveikį, projekto konkretaus tyrimo poveikį ne visuomet yra lengva įvertinti. Dėkui. Dėkoju. Dabar tęskime darbą. Toliau Mūsų kalbėtoja yra ponė Saša Bezuhanova. Jis yra aukšto lygio patariamojo komiteto pirmininkė bei Bulgarijos moterų ir technologijos e, centro pirmininkė. Taigi žodis Sašai Bezuhanovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau buvo pasakyta profesoriaus Virginiono pačioje pradžioje, jeigu norime praktiškai išnaudoti Europos mokslinio tyrimų erdvę, turime sutelkti dėmesį į dvi pagrindinės e, e, problematiškas rytis. Tai yra geografinių mechanizmų balanso sukūrimas, ieškant e, Europos mokslininkų bendradarbiavimo sistemų. Ir taip pat turime galvoti, kaip mobilizuoti daugiau moterų, kaip pritraukti moteris į mokslinio tyrimų sritį pabandysiu, na, jei nesprendimą, tai bent jau šiek tiek minčių pamastymams pateikti. Antraja tema. Kai vertiname, ką reikėtų padaryti Europoje, kad e, veiksmingiau ir praktiškiau organizuotume mokslinio tyrimo erdvę ir pritrauktume geriausius uh, pasaulio išteklius į Europą ir e, vykdytume moksliniais įmonės pagristą gamybą Europoje, turime sukurti reikiamą kontekstą. Turime įvertinti, kokių deramų e, priemonių moksliniams tyrimams, taip pat ir kokių administracinių gebėjimų reikia. Europos ekonomikos ir finansų krizė daug europiečių paliko be darbo. Šiandien yra apie 26 tūkstančius milijonų bedarbių 27 valstybėse narėse. Atsiprašau, 26 milijonus bedarbių turime. Aš manau, kad pasaulyje yra e, verslo organizavimo modelių problema ir yra tarp įmonių ieškama gerų rinkos strategijų. Naujos milžiniškos korporacijos šiandien darosi nebeveiksmingos. Joms reikia ieškoti naujų būdų dirbti, naujų mokslinio tyrimų mechanizmų, kad uh, jie galėtų e, efektyviau dirbti ir būti konkurencingesni. Labai daug dar e, migruojama į Latino Ameriką ir Azijos bei Ramiojo vandenyno baseino valstybės. Jauni, e, gerą išsilavinimą turintys žmonės iš Europos vyksta į tuos regionus, ieškodami verslo alternatyvų, mokslinio tyrimų galimybių ten nes Europa nesuteikia jiems pakankamai e, karjeros galimybių. Jeigu norime labai glaustai įvertinti naujas, naują geopolitinę ir ekonominę erdvę, turime aiškiai pasakyti, kad e, BRIC valstybės e, – Indija, Kinija, Rusija, Brazilija – E, pastaruoju metu labai agresyviai nori įeiti į Europos e, teritoriją. Mes turime įvertinti kontekstą, pakeisti strategijas, jas apibriežti, kad galėtume e, veiksmingai išnaudoti Europos pranašumus konkurencingoje aplinkoje. Galiausiai Europa akivaizdžiai e, patiria gyventojų senėjimo problemas. Norėčiau e, paminėti, kad e, numatoma, jog iki 2020 metų 20 procentų išauks žmonių vyresnių negu 65 metai grupėje. Ta faktą turime įvertinti ir ieškoti gerų būdų pakeisti E, šią intelektinę e, profesionalumo stoką kitais būdais. Turime integruoti turimas žinias ir per trumpą laiką užtikrinti mūsų veikimo galimybės, kad ES konkurencingumas ir augimas būtų užtikrintas. Vienas iš sprendimo būdų, mano nuomonė, yra labai lengvai prieinamas, mano, nu, e, bent jau man taip atrodo, mes galime panaudoti kvalifikaciją turinčias moteris. Jos e, neretai baigusios universitetus E, negali rasti darbo. Europoje paveikslas yra daugmaž subalansuotas, net 3 procentais e, universitetus baigia daugiau moterų negu vyrų, bet dėl stereotipų ir tradicijų Europa neišnaudoja deramai tų, tos kvalifikacijos. E, vieną grafiką parodysiu. McKinsey jau septynerius metus analizuoja potencialą Ir šiame e, grafikė matote, kad jeigu pavyktų integruoti verslo ir mokslinę veiklą, ir jeigu panaudotume tik 70 procentų moterų, kurios baigia universitetus, tai 2000 e, 35 metais e, pradėtų trūkti specialistų. Šiuo metu e, komisijos nariai Reding sakė, kad e, trūksta 700 tūkstančių universitetinį išsilavinimą turinčių darbuotojų. Ir McKinsey e, surinkti duomenys rodo, kad e, jeigu šiandienos tendencijos tęsis, 2000 35 metais tas skaičius pasieks 24 milijonus. Jeigu mes mobilizuotume nors pusę profesionalių moterų, tai tas skaičius sumažėtų iki 3 milijonų. 3 milijonų trūkumą galima užpildyti įvairiomis priemonėmis, bet e, pastangas turime pradėti dėti jau dabar. Pažvelkime į tai, kiek aktyviai moterys verslininkės dalyvauja uh, naujoviškų produktų kūrime. Išradėjai išradėjai ir išradėjos mokslo ir verslo srityje e, Europoje yra atstovaujamos maždaug tiek pat, kiek vyrai. E, ypač jeigu palygintume save su Afrika ir Junktinėmis Amerikos valstybėmis, pamatytume, kad pas mus padėtis yra daug maž subalansuota. balansuota. Mokslinio tyrimų sritis, kiek moterų Europoje dirba šioje srityje. 46 procentai daktaro laipsnį turinčių asmenų Europoje yra moteris. Tai buvo 2010 metais. O mokslininkų, tyriejų tarpe moteris sudaro 32,4 procentus. Jeigu pažvelgtume į e, akademinės bendruomenės lyderius, tai pamatytume, kad ten moterų belieka mažiau negu 20 procentų. Institucijų vadovų vietas užima tik tai penkio, e, vadovų vietose tik 15 procentų yra moterys, o rektorių tarpe moteris te sudaro 10 procentų. Aš nepradėsiu čia dabar maldauti, kad būtų užtikrinta e, vieta moterims E, būti atstovaujamoms skirtingose akademinio pasaulio dalise, bet pagal šiuos skaičius mes galime padaryti svarbias išvadas, kad galėtume geriau panaudoti intelektinius gebėjimus, idėjas, kurios Europoje egzistuoja. Aš pati esu iš e, moterų tarpo ir galiu pasakyti, kad daug idėjų yra moterų tarpe. Turime kurti mechanizmų, kad motivuotume moteris imtis lyderių vaidmens ir būti labiau matomomis visuomenėje remiant Europos konkurencingumą. Pati esu iš Bulgarijos. Pagal skaičius matote, kad Bulgarija atsilieka nuo ES vidurkio pagal e, novatoriškumą versle. Nesileisiu į smulkmenas, detalės, nes laiko neužtenka, bet per pasarosius trejus metus mes sukūrėme tarp e, vyriausybės akademinio verslo, specializuotų nevyriausybinio organizacijų, bendradarbiaujant su Europos administracija, labai gerai subalansuotą holistinį, holistinę inovacinę ekosistemą, į kurią įeina visi <laughs> reikalingi komponentai, kurie leidžia išugdyti novatoriškai mąstančių žmonės ateičiai. Jeigu norime parengti, paremti šių inovacijų taikymą verslė, turime ieškoti labai praktinių veikimo būdų. Norėčiau išskirti porą aiškių sričių. Viena iš jų yra specialios švietimo programos, mokymo programos universitetuose, kurios remtų informacijos ir komunikacijų technologijų augimą, aukšto lygmens technologijų raidą. Taip pat turime užtikrinti finansavimo išteklius naujoms bendrovėms, kurios veikia labai efektyviai, padedant Jeremy programai Taip pat turime ieškoti e, paramos ir e, pedagoginio padėjėjų tinklo kūrimą mažoms vidinėms įmonėms ir jauniems specialistams. Be to turime galvoti, kaip įtrauksime mokslinės programas. Ką dar mes padarėme Bulgarijoje? Kaip moteris yra atstovavimas e, mokslo pasaulyje. Skaičiai nedaug skiriasi nuo Europos Sąjungos vidurkio. Galbūt šiek tiek daugiau moterų yra moksliniuose tyrimuose, bet vėlgi, jeigu pereitume į kitą lygmenį, į e, vadovų e, mokslinio institucijų e, administracijos lygmenį, tai pamatytume, kad skaičiai staiga pasikeičia ir mažiau negu 20 procentų Bulgarijoje šiuo lygmeniu yra moterų. Ką mes praktiškai Bulgarijoje darome, kad paremtume mergaitės, kad jos entuziastingiau pasirinktų e, mokslinių, tiksliuosius mokslus ir informacijos technologijas kaip e, galvojame, kaip pritraukti moteris prie mokslinių tyrimų, prie verslo karjeros. Bulgarijoje yra įsteigtas moterų technologijų, dirbančių technologijos rytie centrą. Tai yra toks bendras modelis, kuris susideda iš skirtingų elementų. Kiekvienais metais, kas, tiksliau kas mėnesį, mes organizuojame e, renginius, e, kuriuose dalyvauja moterys, mokslininkės. Tokiu būdu mes tarsi norime pademonstruoti, e, ką moteris gali pavyzdžiais 200-300 e, jaunų mokslininkų, profesionalių ateina į tas renginius. Tokiu būdu mes e, sukūrėme organiškai tinklą ir padedame e, tiems tinklams plėstis. Be to yra kuriami šviečiamosios pagalbos tinklai, mokymo tinklai, kurie apima visus lygmenis, nuo studentų čių iki aukšto lygmens mokslininkių. O baigsiu pristatydama šią skaidrę, ji rodo, kas yra padaryta ES lygmenių ir kas yra aktualu šiandienos diskusijai. Pirmiausia, įkūrėme jaunų mergaičių, kurios e, yra susijusios su tiksliaisiais mokslais tinklą E, Europos mastu yra stengiamasi e, reklamuoti to tinklo veiklą, taip pat stengiamės pritraukti daugiau mergaičių. E, turime specialų klubą, tarsi, kuris remia infrastruktūrose dalyvaujančias moteris, kultūros kūrime dalyvaujančias moteris Ir be to mes tenkiamės užtikrinti geresnę lyčių pusiausvyrą mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje Europoje. Ačiū. Bene, dopo le relazioni... Taip, išklausėme visų pranešėjų. Dabar pradėkime diskusijas. Panas Glantė, prašom. Dėkoju. Ačiū visiems ekspertams. Šties dar kartelį turbūt buvo pakartota ta mintis, kurią jau linksniuojame keletą mėnesių. Moteris e, moksliniuose tyrimuose su paprast, taisyklių supaprastinimas moksliniuose tyrimuose ir atrodo, kad mes sujudame reikiamą kryptimį. Noriu pat taip pat padėkoti komitetui ir sekretoriatui, kad mes turėjome teisę susipažinti su visu tuo. Kai kalbame apie Europos mokslinio tyrimo erdvę, reikia pagalvoti, kur mes norime judėti. Du dalykus reikėtų apgalvoti. Taip, vieningumas įvairovė ir Europos Sąjungos moto. Reikia pasitengti integruoti mokslinius tyrimus, bet kai kurios e, valstybės nori tai nacionaliniu dalyku labiau laikyti. Apie tai kalbėjo profesorius Borginjon. Reikėtų galbūt mm, tose sritise stengtis tobulėti, e, kuriuose mes šiek tiek atsiliekame. Taip pat galėtumėme išnaudoti turimus tuos mm, centrus mokslinių tyrimų. Ir pasistengti pasiekti pusiausvėros ir žvengti e, protų nutekėjimo. Taigi, kaip mes galėtumėme tą reikiamą pusiausvyrą pasiekti pasitelkę e, ir Europos mokslinių tyrimų tarybą. Dėkuoju, pirmininkė. Taip pat norėjau pagirti visus pasisakysiuosius. Iš ties labai daug įdomių dalykų išgirdome. Retai tai būna. Labai dėkoju. Ir keletą klausimų turėčiau. Visų pirma, norėjau paklausti, kaip būtų galima išspręsti tą uždarų klubų problemą. Ypač kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės ir jų gebėjimą įsitraukti. Daug apie tai kalbėjome, bet juk visi žinome, kad realybė yra visai kitokia. Manau, kad būtų išties naudinga pinigus, lėšas skirti ten, kur jų labiausiai reikia. Tai yra, kad mažas ir vidutinės įmonės turėtų lengvą prieigą prie visų fondų. Kitas klausimas būtų skirtas LC direktoriui. Jūsų nuomonė, kuriuose technologijos srityse mes esame ar būsime artimiausių metų konkurencingiausi. Ir bendras klausimas visiems, kuriuose srityse pasauliniu mastu labiausiai tikslinga būti konkurencingiems, kokius yra populiariausios ar daugiausia naudos teikiančios rytis. Toja. Dėkoju, taip pat dėkoju visiems kalbėtojams ir turėčiau klausimą profesoriui Salema. Labai aiškus pristatymas buvo ir jūs minėjote, kad kai kurios technologijos buvo išrastos būtent čia, Europoje, būtent dėl to, kad buvo taikomi ir bendri standartai, kad nuo Europos viskas prasidėjo. Ir turėjau klausimą dėl lyderystės. sakėte, kad kai kurioms sritims reikėtų daugiau dėmesio skirti, kad reikėtų atgauti savo lyderystės pozicijas. Taip pat dėl žemo energijos suvartojimo galbūt mes galėtumėme vėl pirmauti ir šioje srityje. Ar yra dar tokių panašių sričių, e, kurios mes vėl galėtumėme pirmauti? Ir finansavimas toms rytims. Kaip užtikrinti, kad Europoje padaryti atradimai būtent tarnautų Europos pramoniai? kas praktiškai buvo padaryta, kad taip ir nutiktų. Jei turite kokių pasiūlymų ar pavyzdžių, tai prašom, pateikite. Prodi. Dėkuoju pirmininkę. Norėjau padėkoti visiems pranešėjams. Iš ties labai daug naudingų dalykų buvo išsakyta. norėjau pakalbėti apie oro erdvės ateitį ir ypač apie elektrinius lėktuvus. Tikiu arba manau, kad jie bus varomi vandenilio um, baterijomis ir tokiu būdu galėtumėme sutaupyti ar išlošti savo daug svorio. 80 procentų net jei palyginsime e, su kuru, kurį naudojame dabar. Iš ties reikia dar daug inovacijų ir labai pokytis būtų didelis, bet perspektyva aiški. Ir aš tiesą sakant gailiuosi, kad iki šiol nežinojau, kad tie elektriniai lėktuvėliai jau dabar egzistuoja ir skraido. Puikios naujienos. Kai kalbame apie Europos lyderystę oro erdvėje, vėlgi labai svarbu yra štai kas. Žinoma, norėjau pagirti e, profesorių Salemą ir tokį gal provokacinį klausimą užduoti. Galbūt reikėtų vieningumo tų o, įmonių ar tų, kurie apeliuoja į vieną ar kitą fondą. Labai dažnai peržiūrėję pavadinimus ar tuos, kurie kreipiasi dėl finansavimo, matome, kad jie kartais vengia prisimti atsakomybę. Ir tikroji, e, tikrasis vertinimas turėtų būti pagrystas ne pavadinimais, o pasiektais rezultatais. Mm, taigi tikrai čia reikia kalbėti apie finansinį auditą ir kur išleidžiami pinigai. Toliau mm, ponios Pesuhanovos pranešimas. Jau šiandien buvo kalbėta apie humanitarinius mokslus ir apie tai, ką mes prarandame, neigdami moterų galimybės. Iš ties, moteris daug ką gali nuveikti mokslinio tyrimų srityje. jau daug išteklių buvo išvaistyta ir reikėtų galbūt kultūrinio, pačios kultūros pokyčio, kai norime pasiekti tikros lygybės tarp vyrų ir moterų. Galbūt šiek tiek dirbtinokas toks požiūris, Ir aš tikiu, kad pirmasis mūsų žingsnis turėtų būti pagalvoti, kuo mes kiekvienas galėtumėme prisidėti prie pažangos. Ir mes turėtumėme to pačiu tikėtis to pokyčio sėkimo iš visų aplinkinių. Taip, turbūt geriausiai galėtumėme panaudoti turimus išteklius. mąstymas, galvosena, ką galime gauti iš kitų, ne visuomet mm, būna sėkmingas. Tai tikrai reikėtų pagalvoti, kaip mes galėtumėme motis, moteris kuo geriau įtraukti ir panaudoti jų potencialą mokslinius tyrimus rytyje. Dėkui, sako pirmininkė, klausimų daugiau nėra, tuomet dabar suteiksiu žodį pranešėjams atsakyti. Kiekvienam skirtos penkios minutės. E, profesorius Borginijų. O atsiprašau, sako pirmininkė, dar vienas norintysis pasisakyti. Jean-Pierre. Aš e, buvau išvykęs dėl asmenių priežasčių, dėl to neišklausiau visų ekspertų. Norėčiau tik tai komentarą pateikti jisai toksai institucinio ar struktūrinio pobūdžio. Mm. Sveikinuosi su Europos tyrimų tarybos pirmininku. Septinta pagrindų programa. Parlamentas pastebėjo, kad yra labai daug toje programoje priemonių mokslinio tyrimo, mokslinio tyrimų srityje numatyta turėkime galvoje paprastus mūsų piliečius ir tai, kaip jie supranta situaciją. Pasivadinti Europos mokslinių tyrimų taryba. Ar tai nėra per daug pretenzingas pavadinimas? Ar supras tokį pavadinimą mūsų piliečiai? Jūs uh, užsimate moksliniais tyrimais, bet iš pavadinimo susidaro įspūdis, kad jūsų veikla yra daug platesnė. Kas vykdo Europos mokslinių tyrimų politiką? Yra dvi agentūros, jūsų centras ir, ir Europos mokslinio tyrimo agentūra. Yra tiek daug įvairių struktūrų, kad nebeaišku, kas ką daro. Nebeaišku, ką Europos Sąjunga daro šioje srityje. Aš nesiūlau jum keisti pavadinimo. Aš suprantu, kad jūs užsimate aukšto lygio moksliniais tyrimais. Jūsų interneto svetainėje iš pradžių susidaro įspūdis, kad jūs užsimate viskuo moksliniais tyrimais, e, mokslinių tyrimų srityje, o po to ta informacija yra sukonkretinama. Bet kai mūsų piliečiai mm, paklaus savęs, kas yra e, ta institucija, kuri atsakinga už mokslinius tyrimus, tai ką jie tada turi e, galvoti. Pirmininkė, dėkui toliau žodis ponui Burginjonui. atsakysiu į klausimą. kuris buvo tik pateiktas. Taip, moksliniam tyrimam numatytos nemažos lėšos, bet jei padalinsime iš valstybių narių skaičiaus, tų lėšų nebus taip jau ir daug. Bet turime pirmiausia nuolat prisiminti, kokie yra mūsų tikslai, kur mes einame. Mokslinius tyrimus turime remti ne tik skirdami finansavimą, bet ir numatydami atitinkamas darbo vietas Lėšos per praėjusius metus moksliniams tyrimams mažėjo, mažėjo ir darbo vietų skaičius mokslinio tyrimų srityje. Į Europos mokslinio tyrimų erdvę turime žiūrėti, turėdami galvoje ne tik finansavimą, bet ir darbo vietas mokslinio tyrimų srityje nes tendencijos per pastaruosius metus nebuvo labai geros. Žinome, kad yra puikios mokyklos rengiančios mokslininkus, um, puikus universitetai. Visa tai yra labai svarbu mūsų mokslinių tyrimų erdvės ateičiai. Kaip jau minėjau, turime laikytis platesnio požiūrio. Dabar ponas Odi klausė, kodėl Europos tyrimų taryba, kodėl toks pretenzingas pavadinimas parenk, e, parinktas. E, tie, kas parinko šį pavadinimą, rėmėsi tuo, kad sutartis leidžia remti fundamentaliuosius tyrimus ir pasikalbėję mokslininkais mm, kai mokslininkai gauna ERC, Europos tyrimų centro, Europos tyrimų tarybos stipendiją, jie tikrai labai palankiai į tai žiūri, nes šis centras, ši taryba remia ne tik geriausius Europos mokslininkus, bet ir mm, viso pasaulio geriausius mokslininkus. O mūsų mm, vertinimo komitete, e, tai yra mūsų vertintojai, ekspertai, kurie atrenka mokslininkus stipendijoms, iš tų visų vertintojų 11 procentų yra ne europiečiai. Dabar Toliau. Aiškumo klausimas. Aš, būdamas šios tarybos pirmininkas, tikrai nepiknaudžiauju savo pareigomis. Jei pasižiūrėtume į Horizontas 2020 programą, tai iš tiesų pamatytume, kad siekiama kuo aiškiau atskirti tos programos aiškias dalis, ypač kalbant apie ARC, Europos tyrimų tarybą, tai yra fundamentalieji tyrimai, kurie remiami e, pagal šią programą, taip pat yra Marijos Curie stipendija, e, kuri, kurią gauna mokslininkai, toliau yra e, pramoniniai tyrimai ir toliau yra tyrimai, kurie susiję su visuomenė. Taigi visi šie, visos šios rytis yra aiškiai išskirtos, yra įvairios priemonės, kurios gali būti naudojamos, bet bendras požiūris šioje programoje yra nuoseklus. Ir komisaras, ir generalinis direktorius mm, visame šiame dalyke vaidina svarbius vaidmenis, galbūt nebe parlamento indėlio. Europos mokslinių tyrimų erdvė galbūt galėtų būti tas vardiklis, kuris leistų mums suprasti, kokia, koks yra konkurencijos šio laikinėme mokslinėme pasaulyje pobūdis. Europa turi rasti savo vietą e, tame globaliame piešinyje. Mums reikia, kad Europos mokslininkai galėtų laisvai judėti ir kad jų veikla būtų naudinga, veiksminga. Kalbant apie technologinę plėtrą, dabar galbūt atsakysiu angliškai, kad daugiau asmenų mane galėtų suprasti. Kalbant apie tyrimo organizavimą, tai yra modelis nuo apačios į viršų. Tai yra mokslininkai siūlo temas. Ir tada sprendžiama, tada vertintojai sprendžia, kokius projektus atrinkti. Iš tiesų, projekto vertė vertinant yra daug svarbesnė negu mokslininko įdirbis ir žinomumas. Taip atveriame tuos uždarus klubus, taip skatiname jaunus žmonės įsitraukti į šią veiklą, nebijoti teikti drąsius pasiūlymus, nes uh, jei norime įti į priekį, turime būti drąsus. Kokios inovatyvios tendencijos dabar yra mokslinių tyrimų srityje pasaulyje. Viena iš jų mm, paminėsiu, tai yra dideli duomenų kiekiai, big data. Tai pavyzdžiui, duomenys susijęs su miestų organizavimu, miestų veiklos organizavimu arba kova su klimato kaita, jeigu norite spręsti klimato kaitos problemas, tai pirmiausia turite suprasti jas ir tam reikia surinkti labai daug duomenų. Ir Europos e, tyrimų taryba čia vaidina vaidmenį mes sekame tas naujausias tendencijas mokslinio tyrimų srityje pasaulyje. Mūsų vertintojų komisijos keičiamos kas ketveri metai. Mes visi traukiame naujų kompetencijų, naujų sričių specialistus, kad neatsiliktume nuo tų pasaulinių tendencijų. Aišku, negalima užmiršti įdirbio turime tiesiog adaptuotis, nuolat kistis, prisitaikyti prie tų naujų tendencijų. Ir tie e, dideli duomenų kiekiai dabar yra viena iš tų tendencijų. Ir tai yra gan sudėtingas rytis, nes apima labai daug įvairių sričių. Dėkui. Toliau e, ponia Laura, e, ponas Müller Viesner, prašom. Zum euh, allerpremier, äh, euh, ah, merci. Aller Ačiū. Pirmiausia, ponui Odį negaliu nieko pasakyti. Poniai Glanten, kaip e, pramonės atstovas turiu pasakyti, kad patirtis pademonstravo, jog geriausi plėtros kriterijai jau yra iš e, apibriešti. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra daugybė katalogų, netgi kurie rodo, kaip žmonės galima pritraukti į vieną ar kitą regioną ir kaip galima jame išplėtoti mokslinius tyrimus. Aš sutinku su ponu Burginiu, kai jis kalbėjo apie infrastruktūrinių domenų surinkimą. Infrastruktūra, sauga, saugumas yra labai svarbus tai yra kiekvienos valstybės narės atsakomybės rytis. Ir mes pastebėjome kasdienėme darbe su moksliniais institutais, kad daugelie valstybių narių jiems iškyla mokėjimų problema. Jeigu norite būti konkurencingi, jeigu norite e, tiek pat turėti kiek Junktinės Amerikos valstijos, turite suprasti, kad E, iškyla rimtų problemų Europoje dėl mokėjimų, dėl atlyginimų. Ir apie tai privalome pagalvoti. Vidutinio dydžio įmonės kartais jaučiasi kaip uždaryti, uždari klubai. Kalbėdamas apie savo bendrovę, galėčiau pasakyti, kad turime bent tris priemonės, kurios yra naudojamos bendradarbiaujant su maž, kitomis naujomis mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Vienas iš tokių dalykų yra tiekėjų konferencijos, kurios atvirai e, pritraukia potencialius tiekėjus, e, niekam nėra draudžiama dalyvauti tokiuose renginiuose ir taip mes e, galvojame apie ateities bendradarbiavimo galimybės. E, taip pat kalbame apie labai mažas bendrovės ir vidutinio dydžio bendrovės. Mes raginame jas susijungti į konsorcijumus, e, kuriuose vienas, pažiūrėjau, kalbėtojas galėtų jiems pristatyti, kaip viešųjų pirkimų procesas e, vyktų sklandžiau. Prancūzijoje yra nauja priemonė, vadinami aerofondai. E, jie yra taikoma Tulūze. Novatoriai ir tiekėjai yra kviečiami dalyvauti konkursuose su kitais tiekėjais. Mes juos taip pat paremėme, jeigu, pavyzdžiui, pastebime, kad e, plėtra nevyksta pakankamai sparčiai arba kai matome, kad baigėsi kapitalas, jūs visi turbūt tokias problemas pažįstate. Turime dar ir trečią priemonę. Tiems, kuriems reikia inovacijų, bet jie patys nesupranta, ko jiems reikia. Čia susidaro tarsi tam tikras vidinis procesas. Kalbame apie elektrinius uh, orlaivių variklius. Tokių kol kas nesame dar sukūrę, todėl reikia Europoje tokių stebėtojų tarybų, kuriejų, kurie sukurtų tokį variklį. Ir tada atsiranda 10-15 žmonių bendrovės, kurios um, imasi lyderės vaidmens, kuriant tokius variklius. Ponios Merkis klausimas. Mes praradome lyderio vaidmenį, kaip jį atgauti. Įsivaizduokime, kad jūs gaminate lemputės. Net ir čia jau yra draudžiama turėti 100 vatų e, lemputės, nes šiandien jau yra LED, LED lemputės naudojamos. E, mes labai pralaimė Azijai šioje gamyboje, kaip mums atgauti savo vaidmenį, savo pozicijas. Ir čia pradedam kreiptis į tyriejų pasaulį ir e, sakome, kad mes Europą turim surasti ateityje atitikmenį LED lemputėms Anksčiau turbūt, kai naudojom žvakes, visi buvo nustebę, kai atsirado lemputės. Dabar laikai pasikeitė. Aš tą norėjau pasakyti, kai kalbu apie lyderius. Lyderystė turi būti pakreista naujovėmis ir pramonės pokčiais. Mes negalime atsilikti ir čia mūsų smegenis e, suteikia stiprybės. Ponui Prodi dėkoju už labai gerus komentarus, gražius komentarus apie elektrinius orlaivius. Galiu pasakyti, kad mes e, rengiame kūro technologijas, taip pat ir e, kitas e, orlaivio kėbulo technologijas. Taigi tiek aš galėjau pasakyti. Grazie, Carlos Salima, prego. Karlos Salema. Ačiū pirmininkė. Pažiūrėsiu, kiek aš galėčiau atsakyti jūsų įdomius klausimus. dėl e, to, kaip galėtume e, dirbti pagal erą, kaip valstybių narių finansavimą suderinti su Europos bendrijų finansavimu. Norėčiau priminti, kad Europos e, Sąjungos mokslinių tyrimų programa iki 2020 metų numato tik 5 procentus moksliniams tyrimams Europoje skiriamų bendrai lėšų. Taigi iš kur gauti kitus 95 procentus? Tai nėra paprastas klausimas, tikrai ne. Aš manau, kad vienintelis būdas E, dirbti čia būtų koordinuojant veiksmus. Ir jei leistumėt, norėčiau dar šitą pridurti. Aš manau, kad struktūriniai fondai čia galėtų būti pasitelkti ir panaudoti. Antras dalykas – uždari klubai. Pirmas dalykas – kodėl jie tokie yra? Galiu pasakyti, kad mažos ir vidutinės įmonės, mažos e, e, bendrovės, vienas dalykas jos bijo biurokratijos – kaip e, suskaičiuoti, apskaičiuoti netiesioginės sąnaudas, o kaip bus su PVM, o kaip bus su kitais taikomais mokesčiais. Mažai bendroviai tai yra kad, kašmaras. Nepamirškime, kad jau pasiūlymą parengti kainuoja. Ir nemažai kainuoja. Ir jeigu jums pasiseka 20 procentų pasiūlymų įgyvendinti. Tai reikia bent jau penkis pasiūlymus parengti, kad vienas taptų realybę. Taigi tai yra rimta problema mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip tą problemą išspręsti, kaip atverti tą uždarą klubą. Supaprastimas yra vienas dalykas, be bejonės. Bet aš taip pat manau, ir čia aš pasiremsiu savo patirtimi, pats esu iš nedidelės, mažiau išsivyščios valstybės narės Prieš daug daug metų mes išsiaiškinome, kad reikia rasti e, tai, ką aš vadinu lokomotyvų. Tai turi būti didelė bendrovė, kuri žino, kaip dalyvauti tarptautiniuose konkursuose, tarptautiniuose renginiuose ir kuri gali pritraukti e, kartu su savim mažų bendrovių. Kai maža bendrovė žino, kaip e, manevruoti, ji gali atitrūkti nuo, tos, nuo to lokomotyvo ir pradėti dirbti savo ruoštų. Bet šiuo metu labai sunku yra e, smulkioms e, įmonėms dirbti. Trečias dalykas - vertinimas. Man susidarė įspūdis, kad kalbame apie dvi skirtingas problemas. Vienas dalykas yra ex ante, iš ankstinis vertinimas, pasiūlymų vertinimas, o kitas dalykas yra ex post vertinimas. Vertinimas po to, kai pasiūlymai jau pateikti ir kai reikia išsiaiškinti, ar projektas tenkina tikslus. Ir aš kalbėjau apie projektus, kurie tikslus tenkina. Taigi čia aš norėjau pabrėžti, kad mano nuomonė labai svarbu kad projektas tenkintų techninius standartus ir kad jam nebūtų išleista daugiau lėšų, negu kad skirta. Jeigu lėšos yra panaudojamos e, e, žmogiškiesiams ištekliams ar dar kažkam, man visą tai atrodo nematerialu ir taip turi būti. Tačiau iškyla kitas klausimas. Ne visada taip yra. Tai nėra kaip taisyklė. Taisyklė yra ta, kad reikia tenkinti projekto tikslus, bet taip pat reikia užpildyti visas deklaracijas apie sąnaudas ar kaštus patirtus pagal vieną ar kitą punktą. Aš manau, kad tai yra tik tai smulkus dalykas lyginant su projekto visų reikalavimų tenkinimu. Jeigu projektas jam iškeltų tikslų nepatenkina, jis turėtų būti finansiškai audituojamas labai labai nuosekliai. Ir paskutinis, turbūt sunkiausias klausimas, kurį sunkiausias kada esu girdėjęs. Kaip Europa gali išlaikyti savo išradimų nešamą naudą, kaip užpildyti tą atotrukį tarp mokslininkų ir rinkos. E, aš nesu tas, kuris galėtų jums galutinį atsakymą į tokį klausimą pateikti, bet aš porą minčių išsakysiu. Pirmiausia, kalbame, kad reikia kovoti už europietiškus standartus visur. Jeigu Europa toliau laikysis savo išsikeltų standartų, ji laimės. GSM, mano nuomonė, buvo puikiausias pavyzdys. Visa Europa sutelkė jėgas E, visa Europa susitelkė ir pradėjo naudoti GSM standartą. Visi kartu tą darė. Jo, jo, jo. Bet e, kitas dalykas, kurį norėčiau čia šiandien išskirti, yra saugumas, komunikacijų e, slaptumo užtikrinimas. Šiandien Europa čia užima lyderės vaidmenį. Rinkoje Europa turi keletą kvantinių saugumo įrenginių, kuriuos galime nusipirkti ir įsidėkti. Aš nesakau, kad jie yra pigus ir nesakau, kad juos yra lengva įsidėkti, bet tokie įrenginiai egzistuoja. Jeigu Europa susitelks ir parengs bendrą standartą, tai irgi parodys visiems pavyzdį. Bet jeigu pradės e, taikyti skirtingos rinkos dalyse skirtingus standartus, tai rinka pasuks skirtingą kryptimį. Aš manau, kad e, tai yra šiandien e, rimčiausia problema. Tai, kad mes iš tiesų neturim realiai vienodos, vieningos rinkos. Jeigu mes rasime vienodų standartų pritaikymo galimybę, tai Europos mokslų, tyri, moksliniai tyrėjai sutelks dėmesį į Europos produktus ir čia liks. Ačiū. Karlosas. Dėkoju. Ir paskutinioji pranešėja Saša Besuhonova. Dėkuoju, pirmininkė. Tiesą sakant, manau, kad kalbėdami apie tai, kaip galėtumėme paskatinti Europoje efektyvesnį mokslinių tyrimų nu, naudojimą, Manau, kad pirmiausia labai svarbu suprasti tą skubos aspektą. Aš susidariau tokį įspūdį, kad akademikai laikosi vienokio požiūrio, labai praktiško požiūrio. Daugiausia dėmesį skiria tiems praktiškiams aspektams. kai kalbame apie naująjį programavimo laikotarpį. Aš suprantu, kad tas požiūris iš apačios viršų yra pats demokratiškiausias. Tikrai reikia suteikti atitinkamai laisvės, e, palikti teisę kūrybiškai spręsti problemas. Bet jeigu mes norime e, pasinaudoti E, efektyviai pasinaudoti ir moksliniais tyrimus Europoje, tikrai standartai gali padėti tą daryti. Jeigu ne apie konkrečias taisyklės kalbėtumėme, tai galima kalbėti apie kažkokius bendrus rėmus. Vienas iš pavyzdžių būtų būtų Big Data reglamentas, Visi žinome, kad mūsų jaunieji išradėjai, naujos idėjos daugiausia e, yra registruojami San Franciske, nes ten yra saugiausia intelektinės nuosavybės bazė. Ir reikėtų mums pagalvoti, kaip Europoje šį procesą geriau reguliuoti. Kita tema. Efektyvus mechanizmai naujoms įmonėms ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jei kalbame apie mokslinius centrus, aš paremčiau šią idėją. Bet reikia nepamiršti, kad esame virtualioje erdvėje, ypač kai kalbame apie mokslinius tyrimus, ir reikia pagalvoti, kaip virtualią erdvę galėtumėme apsaugoti ir kaip Europa galėtų prie to prisidėti. Šiandien Aš daugiausia kalbėjau apie tai, kaip būtų galima išnaudoti moterų potencialą. Ir atlikta daug tyrimų. Pone Prodi, jums atsakinėjau. Ir aš visiškai su jumis sutinku šią temą. Jau trejus metus Europoje dirbu ties šią temą, ties moterų vaidmenių moksliniuose tyrimuose. Ir matau, kad sprendimų prieimėjai daugiausia nėra moteris ir toks susidaro uždaras klubas. Reikia, kad moteris suprastų, kad gali siekti pozicijų verslo, politikos, mokslinių tyrimų srityse. Reikia įtraukti šį aspektą į įvairias programas ir Europa turėtų e, panaudoti stimuluojančius mechanizmus savo programuose. Tiek būtų mm, mano komentarų apie tai, kas buvo aptarta. Dėkuoju, sako pirmininkė. Prieš baigdama dar suteiksiu žodį po Milangen. Dėkuoju. Atsiprašau, kad taip vėlai paprašiau žodžio. Išklausęs visų kalbėtojų, džiaugiuosi jų atsakymais, bet turėčiau dar vieną klausimą visiems pranešėjams. Norėjau kalbėti apie skirtingas apibrieštis. Europos komisija sako, kad mokslinių tyrimų erdvė yra 28 skirtingos sistemos. Tačiau kiti sako, kad mokslinių tyrimų erdvė yra pata apibriešta Maastrichto. Kalbame apie koncepcijų bendrinimą, bendrus standartus ir taisyklės. Manau, kad kuo stipresnė E, Europos tyrimo erdvė turėtų būti pagrįsta įvairovę. Ir aš norėjau paklausti pranešėjų, kokia yra jų nuomonė. Aš tikrai negaliu sutikti su tuo e, visišku centralizavimu ir e, vienodinimu. Moksliniai tyrimai remiasi daugiausia konkurencija ir įvairovę. Europos Sąjungoje jau ir taip uh, viską bandome sucentralizuoti ir apjungti. Manau, kad to užtenka. Dėkuoju, sako pirmininkė. Vienas klausimas buvo užduotas. Ar turėtumėme kalbėti apie europinę erdvę ar apie skirtingas nacionalinės sistemas? Prašom, trumpai. Dėkuoju, ačiū už klausimą. Šties labai svarbus klausimas. Aš esu matematikas, tad apibrėžtis yra mano kasdienybė. Ir atsakydamas jums, galiu pasakyti, kad visų pirma, mokslininkams akivaizdu, kad ribų jokių nėra mokslui. Taip turime dirbti E, su skirtingomis sistemomis, rašant ataskaitą paminėti, kas buvo pasiekta, bet tai galima padaryti e, bet kuriai šaliai. O kas yra svarbiausia, yra darbo kokybė. Skirtingų valstybių procedūros skiriasi Ir tikrai neatkyla didelių problemų, norint mokslinį tyrimo objektą perkelti iš vienos valstybės į kitą. Svarbiausia galbūt, kad taisyklės būtų suderinamos reikalui esant. Ir kad žmonės, mokslininkai galėtų dirbti panorėję ne tik savo šalyje, bet bet kurioje šalyje. Taigi, manau, kad reikėtų kalbėti ne apie apjungimą ir e, visišką centralizaciją, bet apie suderinamumą. Ir būtent tai galbūt būtų tikslinga padaryti Europoje. Ir parlamento vaidmuo čia galėtų būti nemažas. Parlamentas galėtų įvardinti, kokie turėtų būti e, reikalavimai, kad tas suderinamumas būtų pasiektas. kokia kryptimi, mano nuomonė, reikėtų judėti. Tikrai nemanau, kad visiškas suvienodinimas yra tai, ko mums reikia. Manau, kad reikia to sudėdinamumo, bet žinoma, priteiks nemažai įdėti pastangų. Visner. Aš esu pramonės atstovas, taigi turbūt ne man spręsti kokios apibrieštis naudoja komisija ir parlamentas. Pas mus dirba 150 tūkstančių žmonių, 5 tūkstančiai mokslininkų. Turime atstovybę skirtingose valstybėse ir mums būtinas tas kūrybiškumas, kuris kyla iš e, skir darbuotojų skirtingos patirties. Žinoma, turi, Vokietijoje, Prancūzijoje turime strateginius centrus, kurie nurodo kryptį, reikėtų, kurie reikėtų judėti ir sutinku su profesorium Burginio dėl GSM pateikto pavyzdžio. Taigi mums reikia kurti naujas žinias. Dar vienas dalykas. Europos tyrimo erdvė ir eksporto kontrolės įstatymai. Visos valstybės jos turi. Jeigu kalbame apie karinę techniką, taikome tuos eksporto reikalavimus, o kaip su moksliniais tyrimais reikia daryti? Salema. Aš turiu pasakyti, kad mokslas yra pats savaime tarptautinis dalykas ir jam reikia laisvės. Tikrai negalime kalbėti apie kažkokį subendrinimą. Bet galima būtų laimėti labai daug, jeigu procedūros būtų suderinamos ir panašios. Manau, kad labai daug pasimokėme rengdami pasiūlymus. Tikrai daug ko išmokėme. Ir aš tikrai pritarčiau e, tai koordinavimo galimybei, niekada nepatarsiu jokiems primestiems iš viršaus sprendimams ir siūlymams. Mm, dėkoju. Pane Bezuhanova. Turbūt pritarčiau pasisakiusiems kolegoms. Aš manau, kad europiniu lygiu reikėtų bendrų standartų ir suderinamų mechanizmų. Tokiu būdu būtų galima uh, gauti daugiau naudos iš nu, bendrų pastangų. Atsakydama jums, ponė Langman, galiu pasakyti, kad aš pritariu tą tai įvairoviai, kurią siūlo Europa, bet tikrai reikėtų palikti tam tikrą veiksmų laisvę kūrybiškumui. tikrai turėtų būti palikta laisvė pasilikti darbuotojų, pasirinkti darbuotojų komandas, kurios dirbs ties projektu. Aš pati esu iš naujos ES narės, susidariau tokį įspūdį, kad per dešimt metų iš ties kol kas visas potencialas nebuvo išnaudotas. Taigi tikrai galėtų standartai ir jų gyvendinimas padėti. Tokiu būdu lengviau būtų identifikuoti svarbiausius žaidėjus ir pasitelkiant programas stimuliuoti ir skatinti jaunimą ir žinoma moteris. Dėkoju, sako pirmininkė, tuo ir baigsime šio ryto posėdį. Komiteto nariai vėl kviečiami rinktis po pietų trečią valandą. Norėjau padėkoti visiems dalyvavusiems klausime. Profesoriui Borginio, ponui Vysne, profesoriui Salima ir poniai Bozuhanovai dėkoju visiems ir dėkoju jums kolegos.